Kolleginnen und Kollegen, ich darf die kolegės ir kolegos, aš norėčiau pradėti posėdį. Visų pirma, keletą žodžių apie darbo atvarkę. Aš siūlyčiau visų pirma pakalbėti su Boris Tarašuk. Mes jį pažįstame iš anksčiau. Jis yra Ukrainos vyriausybės ypatingas e, įgaliotinis Krymo klausimais. Taigi, man atrodo, kad jis yra būtent tinkamiausias e, partneris mūsų pokalbėms. Ponas Galeris e, e, sutiko, kad klausimas dėl ES ir Afrikos susitikimo klausimas bus aptartas vystimosi komitete, taigi šiandien turėsime dėl to daugiau laiko Ukrainos klausimams. Aš pats pranešimų neturiu. Taigi, norėčiau įti prie ketvirto darbo atvarkės klausimą. Tai yra mūsų diskusija su ponu Boris Taršok. Leiskite man visų pirma pastebėti štai ką. Mums tikrai e, labai norėtųsi išgirsti Ukrainos poziciją dėl pačių naujausių įvykių. Uh, Aš norėčiau irgi pakomentuoti pačius naujausius įvykius visų pirma. Kalbant apie tarptautinę teisę ir jos principus, tai Rusijos veiksmai e, tuos principus pažeidžia. Jie prieštarauja tarptautiniai teisiai. Antra, aš šiek tiek dalyvavau, kai vyko dėrybos e, su ponu Janukovič ir su opozicija. Ir buvo susitarta, kad per 48 valandas reikėtų, kad vėl įsigaliotų 2004 metų konstitucija. Prezidentas Janukovičius nesilaikė savo žodžio ar nepasirašė to įstatymo, vietoj to pabėgo iš Kijevo. Taigi jis nevykdė savo įsipareigojimų. Ir nusikratė atsakomybės, tiesiog pabėgdamas. Na, o kadangi jis savo to susitarimo e, nesilaikė, beje, susitarimas dėl e, konstitucijos buvo dalis viso susitarimo, šiandien ta konstitucija teisė tai galioja. Susitarime taip pat buvo parašyta, kad per dešimt dienų uh, Euro, e, e, atsiprašau, Ukrainos parlamentas e, turi išrinkti naują vyriausybę. Taip ir atsitiko pagal susitarimą. Trečia, parlamentas, kuris priemė tokį sprendimą, yra teisiškai išrinktas, teisėtas parlamentas. Ir jis buvo išrinktas balsų dauguma. Jis balsavo už konstituciją, už naują vyriausybę, už e, naują Ukrainos atstovą. Taigi, tai yra teisėta institucija, legitimi. Dar viena pastaba. Aš pastaraisiais mėnesiais nekartą vykau į Ukrainą Bet Maidano aikštėje nesutikau jokių fašistų, ten sutikau tik tokius žmonės, kurie kovojo už teisinę valstybę, už demokratiją. Ir taip pat e, nieko nepastebėjau. Nepastebėjau, kad būtų diskriminuojami e, rusų tautybės gyventojai. Na, O būtent fašizmas ir e, rusų diskriminacija, tai tiesiog yra Rusijos sistematiškai vykdoma propaganda nuo pat gruodžio pradžios. Ir šie kaltinimai Ukrainai yra visiškai nepagristi. Taigi apie tai net nevelta diskutuoti, tai nėra tinkami argumentai. Tai nėra visiškai e, jokie argumentai, kurios e, e, vadovaujasi Rusija, teikdama, kad ji turi apsaugoti Rusijos piliečius arba rusų tautybės asmenius, kurie gyvena Ukrainoje ir neva diskriminuojami. Kalbos įstatymas niekada Ukrainoje neįsigalioja, taigi ir šis argumentas nieko nevertas. Rusijos teikiami argumentai yra neteisingi jie yra tiesiog politinės galios apraiškos. E, tų asmenų, kurie svajoja apie senąją imperiją. Taigi, mano tokia analizė. Na, o dabar, ką darysime toliau? Aš manau, kad e, apie tai turėtume padiskutuoti vėliau, kai išgirsime, e, ką pasakys ponas Teršek. Boris, prašom, žodis jums. Thank you, Chairman. Thank you, Chairman. Ačiū, pirmininkė. Gerbiami komiteto nariai, man tikrai didelė garbė kreiptis į Jūs. Tikėjausi, kad kalbėdamasi su Jumis galėsiu Jums pranešti apie Ukrainos žmonių pergalę prieš diktatūrą po tris mėnesius trukusių protestų, taikių protestų, kurie prasidėjo, kaip atsakas į Ukrainos valdžios sprendimą nepasirašyti asociacijos sutarties su Europos Sąjunga. Ir pirmą kartą Europos istorijoje visa tauta pakilo e, ir susivienijo už europinės vertybės ir principus. O Ukrainos valdžia bandė sutriuškinti taikius demonstruotojus. Žinote, dėl to režimas nužudė šimtą taikių protestuotojų. Jie buvo žiauriai nužudyti, juos e, nušovė snaiperiai. Tai buvo neginkluoti žmonės. Ir visi mes stovėję Maidane daug, daugiau nei tris mėnesius tikėjomės, kad, kad tai momentas, kuomet Ukraina pati nuspręs savo likimą ir pasuks keliu link Europos tautų šeimos. Tačiau taip neįvyko, kai demokratiška Ukrainos valdžia pabandė pradėti kurti Ukrainos institucijas. Rusija pradėjo kurti kliūtis ukrainiečių svajonės įgyvendinimui, o tai yra tapti Europos visuomenės dalimi. Nekalbėsiu ilgai apie tai, kas įvyko Ukrainoje. Norėčiau Jūs informuoti, kad esu čia kaip ypatingasis Ukrainos valdžios pasiuntinys Krymo klausimo sprendimo. Dėl Krymo klausimo sprendimo tai yra pirmoji mano uh, E, darbo einančias pareigas diena. Man tikrai buvo malonu bendradarbiauti su daugeliu iš jūsų ir su pasididžiavimu pamenu, kad aš padėjau, e, kuomet Europos parlamento delegacijai lankantis Ukrainoje, išversti pasisakymus uh, E, kreipimasi į, į Maidano aikštėje susirinkusius tūkstančių žmonių. Tai svarbus momentas ne tik mums, bet aš manau ir jums, ir jūs, Jacekas, ponas Alafranko, kurie buvote Maidano aikštėje ir, ir kreipėtės į žmonės. Aš e, jutau pasididžiavimą tuo, kad žmonės aikštėje labai šiltai priėmė Europos parlamento atstovus. Jie be abejo išreiškė savo norą tapti demokratiškos Europos neatskiriama dalimi. Noriu Jums priminti, jog kai tik Ukrainos, buvo sukurta Ukrainos demokratiška valdžia praėjusi ketvirtadienį, beveik iš karto po to Rusija E, perėjo prie veiksmų. Ir tai, kas ta situacija, kuria, kuris susidarius yra dabar. Ir neseniai manęs žurnalistai klausė, ar tai, ką Rusija vykdo, galima pavadinti invaziją ir agresiją ar ne. Mano atsakymas buvo ir yra, jog tai yra ir intervencija, ir agresija. Tačiau mano požiūrio, mano nuomonė ir čia pasakysiu tą patį, ką jau esu sakęs, komentuodamas rusų veiksmus, jie vykdo politinę karinę operaciją. Jie pradėjo nuo valstybės pastatų žemimo autonominėje Krymo Respublikoje. Jie, jie nedėvėjo jokių skiriamųjų ženklų ant, ant savo apdaro ir tarsi nebuvo galima atskirti, kad jie rusai, yra rusai, bet jie tikrai yra, yra, buvo rusai. 2000 specialiųjų pajėgų karių įsiveržė į Krymą į Krymą, kuris yra neatskiriama Ukrainos teritorijos dalis. Dabar, kai naujoji Ukrainos valdžia davė įsakymą kariniams pajėgoms, Ukrain, Ukrainos kariniams pajėgoms Kryme nenaudoti ginklo prieš, prieš rusus, kad tai nebūtų panaudota kaip provokacija, pamatėme, kad vis tiek rusai ciniškai kalbu apie specialiasias grų pajėgas. nežinau, žinote, ką tai reiškia, bet tai yra pajėgos priklausius, čia turimas omeny buvusios Sovietų Sąjungos gynybos ministerijos e, žvalgybos padalinys ir jo pajėgos. Tos pajėgos yra specialiai parengtos vykdyti tokias perversmo operacijas. Ir tie žmonės, kurie ne, nedėvi jokių skiriamųjų ženklų, jie galėtų priklausyti bet kurios šalies kariniams pajėgoms. Jie vykdė pastatų okupaciją Krymo Respublikoje, o dabar jie jau beveik baigė įvykdyti e, jiems skirtą operaciją ir beveik užėmė visus strateginius pastatus ir strateginius objektus Kryme. Norėčiau pabrėžti, kad Ukrainos karinės pajėgos neįgyvendino savo teisės gintis, nes e, Ukrainos valdžia davė įsakymą, buvo davusi įsakymą nešaudyti. Taigi ši prieš šią operaciją buvo, Rusija ėmėsi labai konkrečių politinių perversmo veiksmų. Visų pirma, Rusija, gavusi žinia apie tai, kad teisėtas Ukrainos parlamentas paskyrė teisėtą naują Ukrainos vyriausybę, iš karto pareiškė, kad ji nepripažįsta e, teisėtos Ukrainos valdžios. Ukrainos parlamentas, kuris buvo teisėtai išrinktas ir kuriame, kurio daugumą sudaro mūsų politiniai oponentai ir vyriausybė, kurią teisėtai paskyrė, už kurią teisėtai balsavo tas parlamentas, esą yra neteisėta. Ir taip Rusija paruošė tarptautinę viešąją nuomonę ir ėmė klai, ją klaidinti, pasitelkusi žiniasklaidos priemonės visame pasaulyje. Kad esą Ukrainos valdžia neturi būti pripažinta, kad Ukrainos valdžia yra priešiškai nusiteikusi taip vadinamiems rusakalbėms gyventojams Kryme ir pietų bei rytų Ukrainoje. Ir, ir atvirai, švelniai tariant, tai, tai visiškai netiesa. Nes jei pasivaikščiotumėte Kijevo gatvėse ir daugelėje kitų didžiųjų Ukrainos miestų, e, pamatysite, kad žmonės e, daugiausia kalba rusiškai visur. Tai reiškia, kad niekas negali teisėtai pagristai teikti, kad rusai negali kalbėti rusų kalba Ukrainoje. Ir dabar e, Ukrainos žiniasklaidoje pasigirsta e, rusakalbių Ukrainos gyventojų protestai, protestuojantis prieš Maskvos elgesį ir teigiantis, kad jiems nereikia Maskvos apsaugos e, su šaunamaisiais ginklais ir okupuojant dalį Ukrainos teritorijos ši karinė koks buvo šios karinės e, politinės operacijos tikslas. Jos tikslas e, pasinaudojant situaciją Kryme ir ten esančiais savais Kryme, surenkti, suorganizuoti maištą ir pasinaudoti juo kaip pretekstu invazijai. Netgi e, rodant vaizdus per televiziją ir teigiant, kad tai buvo maištas, tas, to maišto faktai neįrodyti. Ir tik tai uh, užsimaskavę Rusijos kariai uh, dėvėdami maskuojančią uniformą bėgiojo Krymo kai kurių miestų gatvėmis, Simferopolio ir kitų. Taigi, mėly užsienio reikalų komiteto nariai, norėčiau pasakyti štai ką, kad Ukrainos valdžia nedavė jokio preteksto provokacijai. Nebuvo Ukrainos kar, karinės paėgos neiššovė nei vieno šūvio. Mes e, ir, ir toliau taip elgiamės. Ir tuo pat metu Ukrainos parlamentas, kuris praktiškai be pertraukų dirba, e, daro viską, ką gali, kad užtikrintų, atkurtų taiką ir, ir tvarką Kryme. Mes e, Ukrainos parlamentas yra parengęs dokumentą dėl valstybės nacionalinių garantijų Krymui, e, dėl Ukrainos prisijungimo prie brandolinio ginklo neplatinimo sutarties. Ir dėl sprendimo sunaikinti visą turimą brandolinį arsenalą. Noriu Jums priminti, kad kalbame apie 176 tarpkontinentinės balistinės raketas kurios egzistavo, kai buvo pasirašytas Budapešto memorandumas ir apie 2000, turime, kalbame apie 2000 karinių galvučių. Brandolinių galvučių. E, kadangi aktyviai dalyvavau rengiant šį memorandumą dėl garantijų, e, kuris buvo pasirašęs Budapešte, noriu patikinti, kad to, tas dokumentas niekada nebuvo cituojamas, bandant apginti Ukrainos interesus nei 2003-aisiais, kuomet Rusija vykdė provokaciją mūsų teritorijos dalyje Kerčio mm, sąsiaurėje prie Kasatus Lasalos, nei praėjusiu metu spalio mėnesį, nei rūpjūčio mėnesį, kuomet rusai iš esmės vykdė prekybinį karą prieš Ukrainą. Ir beje, Budapešto memorandumas numato du atvejus, dvi situacijas, kuomet tos garantijos gali būti pasitelktos. Visų pirma, jei Ukrainai, jos teritorijai ir jos teritorijos vientisumai iškyla grėsmė. Ir kita situacija, kitas atvejs, jei e, pasitelkiami ekonominiai svertai prieš Ukrainą siekiant pakengti jos ekonominiai padėčiai. Ir tos, e, tie, tie bruožai, tos, tie, tie aspektai buvo aptarti per konsultacijas. Ir e, dabar pirmą kartą Budapešto memorandumas bus pradėtas įgyvendinti. Šiandien Kijevie lankosi Junktinės karalystės užsienio reikalų ministerijos atstovas. Tai yra vienas iš garantų numatytų Budapešto memorandume. Rytoj JAV valstijos sekretorius, sekretorius Keris lankysis Tai dar vienas garantas numatytas memorandume. O rusai e, ir toliau atsisakinėja dalyvauti, nes jie taip pat yra vienas iš garantorių ar garantų numatytų Budapešto memorandume. Jie atsisako dalyvauti e, dvišalėse konsultacijose ir tai reiškia, kad jie nevertina nei tarptautinės teisės normų, nei jungtinių tautų hartijos, nei mūsų didžiųjų dvišalių sutarčių, kuriuose numatyta galimybė nu, nu, numatoma galimybė teikti paramą, užtikrinant šalims vieną kitos suverenumą. Buvau vienas iš tų, kurie inicijavo uh, unikalaus dokumento prieimimą Junktinių tautų saugumo taryboje 93 metų uh, birželio mėnesį, kur konstatuojama, kad reaguojant į Rusijos įvyktą provokaciją Ukrainos teritorijoje ta sutartis nebe, kad kai kurios sutartis nustoja galioti, ir, nes tai prieštarauja jungtinių tautų hartijos principams ir tikslams. Šis dokumentas vis dar išlieka jungtinių tautų saugumo tarybos darbo tvarkėje ir tą dokumentą reikia atšaukti. Ir pastarosiamis dienomis e, vyko jungtinių tautų saugumo tarybos posėdžiai Niujorke. E ko mes tikimės iš Europos Sąjungos. Žinoma, mes tikime solidarumo. To solidarumo, kurį jūs reiškite e, per tris mėnesius e, trukusius, trukusias taikės demonstracijas, kurių metu žmonės reiškia savo norą būti Europos tautų šeimoje. Ko mes norime dabar? Šiek tiek daugiau nei solidarumo išraiškos ir e, deklaracijų, jog mus remete. Dabar Ukrainos teritorinis vientisumas, e, e, Ukrainos teritoriniam vientisumui iškilo grėsmė. Rusija vykdo agresiją, agresijos politiką ir įsiveržė į mūsų teritorijos dalį. Rusija pažydinėja savo įsipareigojimus numatytus e, sutartyje dėl Rusijos galimybės laikinai e, dislokuoti pajėgas Juodojoje jūroje, Juodosios jūros laivynę. E, E, ir vis, Rusija pažydinėja visus dokumentus, kurių šalimi yra ir kurias yra pasirašiusi. Taigi mes tikimės, kad Europos Sąjunga kiek įmanoma greičiau priims politinį sprendimą pasirašyti asociacijos sutartį kurio uh, ankstesnė Ukrainos valdžia nusprendė nepasirašyti ir dėl, dėl, ko, dėl to veiksmo Maidane ir vyko mm, protesto demonstracijos. Ir mes tikimės, kad šis sprendimas bus priimtas kiek įmanoma greičiau. Ukrainos vyriausybė yra pasirengusi pasirašyti šią sutartį. Ir šis sutartis buvo paruošta pasirašymui lapkričio 29 Vilniuje. Ir mes tikimės jūsų paramos šiame reikale. Mes esame dėkingi už ES institucijų padarytus pareiškimus, tačiau to nepakanka. Dabartinė padėtis reikalauja jau nebe tradicinių sprendimų. Dabartinė padėtis reikalauja daug ryštingesnio požiūrio iš ES. Aš manau, kad būtų tinkamą, deramą į Europos Sąjungą nuspręstų dislokuoti, sukurti policijos stebėsenos misiją. Tokia, kokia Europos Sąjunga, pavyzdžiui, turi ES, turiuomenį ES BAM misiją. Tai yra ES pasienio pajėgos, kurios e, užtikrina stebėseną ES ir, ir, ir Moldovos pasienyje e, separatistinėje Padniestrės teritorijoje. Mes tikimės, kad tokius atitinkamus mechanizmus e, e ir sukurs Europos Sąjunga. Meli draugai, užbaigdamas norėčiau išreikšti padėką visiems jums ypač tiems iš jūsų, kurie apsilankėte Ukrainoje mūsų šaliai ištikus politinė, kuomet mūsų šaliai ištiko politinė krizė. Ypač jūs, kurie kreipėtės į žmonės Maidano aikštėje patys, viską jutote ir, ir, ir matėte, kaip entuziast, entuziastingai e, jūs, žmonės jūs palaikė kaip ES atstovus. Prašau ir toliau remkite mums savo konkrečiais veiksmais Ukrainos atžvilgiu. Ačiū. Kolegos ir kolegės, 14 narių nori pasisakyti. Frakcijų atstovams suteiksiu po dvi minutės, kitiems kalbėtams po minutę. Ar sutinkate? Man atrodo, taip reikėtų ir dirbti. Ir prašau visų laikytis nustatyto kalbėjimo laiko, nes maždaug ketvirtą valandą gal šiek tiek vėliau mūsų svečias dar turės susitikti ir su spaudos atstovais. Visų pirma, žodis ponui Salafrankai, prašom. Mr. David. Will you allow a point of order? Sure? Dėl posėdžio tvarkos pirmininkė, ar esate tikras, kad visos politinės frakcijos žino apie šį posėdį, nes matau, kad kai kurių politinių frakcijų atstovų nėra. There were, but, uh, some jie žinojo apie tai. Tačiau kai kurie buvo labiau informuoti apie posėdžio intensyvumą. Ponas Lafranka. Ačiū pirmininkė. Pone Tarasiukai, šiltai sveikiname Jūs Europos parlamente kur mes galime pareikšti savo solidarumą. PP e frakcijos vardu aš tikrųjų, iš tikrųjų noriu pareikšti tą solidarumą ir griežtai pasmerkti Rusijos intervenciją jūsų šalyje. Mes manome, kad tai pažeidžia tarptautinę teisę, e, tai pažeidžia jungtinių tautų hartiją ir kelia grėsmę saugumui ir tarptautiniai taikai. Man atrodo, kad įdomu, kad viena iš Budapešto memorandumo garantorių šalių o Budapešto memorandumas yra skirtas apsaugoti teritorinį vientisumą, yra būtent šalis, kuri e, skatina tolesnius žudynės Sirijoje ir dabar kelia grėsmę e, Ukrainos vientisumui. Įvyks ES vadovų tarybos posėdis, kuris vertina situaciją. Na, o kaip aš suprantu, jūsų vyriausybė yra už tai, kad būtų pasirašytas asociacijos sustarimas E, norėčiau sužinoti, ko jūs tikitės iš ES, ar tikitės e, ekonominių ir politinių sankcijų iš ES pusės, ar taip pat manote, kad reikia čia įtraukti ir NATO pajėgas. Jūsų vyriausybė neseniai davė nurodymus kariniams pajėgoms nepradėti šaudyti, kad nepakliūtų į provokacijos iš rusų pusės spastus. Atrodo, kad jūs esate linkę palaikyti dialogą, nekonfrontuoti. Aš suprantu, kad niekas nenori karo, tačiau šiame kontekste belieka tikėtis, kad neatsiras tokia situacija, kuomet žmonių viltis bus e, panaikintos, o mes turėtume reaguoti į visą barbariškumą e, ir apsaugoti jūsų žmonių e, norus kilus grėsmė jūsų suverenumai. Uh, um, uh... Labai ačiū, ponia Tarasiukai, ačiū už jūsų pasisakymą. Matome, kad greitai situacija keičiasi. Turiu klausimą, kadangi esu uh, ypatinga pasiuntinė Krymo sustarimo atžvilgių. Kaip žinome, kelias dešimtis e, ginkluotų žmonių įsiveržė į Krymo parlamentą ir aš turiu informacijos. Tik tai rusų daugumos e, atstovai buvo įleisti į Krymo parlamentą, kitiems nebuvo leista įeiti. Sakoma, kad policija ne, situacijos nekontroliuoja. Mano klausimas yra toks, kaip pasiuntinė aš norėčiau sužinoti, kas yra jūsų pašnekovai šiuo metu, nes uh, buvo priimtas sprendimas dėl referendumo ketvirtadienį, o antras klausimas yra e, ministras pirmininkas nušalintas nuo pareigų ir pakeistas. Taigi, kas yra jūsų pašnekovai? Antras klausimas yra dėl mažumų teisių. Aišku, kad yra 25 procentų ukrainiečių mažuma ir 15 procentų yra Krymo totoriai. Aišku, jie drąsiai demonstravo, pasakydami už e, Ukrainos teritorinį vientisumą. Ir reikia, aišku, viską padaryti, kad jiems padėtume apginti jų teisės. Ir paskutinis klausimas. E, prašėte, kad būtų pasirašyta asociacijos e, sutartis. Kaip jūs tai įsivaizduojate? Jeigu bus pasirašytas sustarimas, kas vyks toliau, kaip jūs vertinate tai? Aš norėčiau jūs informuoti, kad Azarov e, taip pat atsistatydino. Na, o paskui buvo išrinktas naujas ministras pirmininkas, tokia yra situacija. Uh, Ačiū pirmininkė. Kalbu liberalų frakcijos vardu ir norėčiau pareikšti užuojautą ir solidarumą. Ponas Putinas elgėsi kaip senųjų laikų Rusijos tironas. Jis atrodo kaip reakcionierius. Ir manau, kad jis turi suprasti, kad šiuolaikinėme pasaulyje jis yra priklausomas nuo pasaulinės finansinės sistemos ir rinkų. Man atrodo, kad jis yra daug silpnesnis negu kad jis atrodo ar galbūt mano. Potencialas imtis protingų griežtų sankcijų yra realus. Kartu su, su būtinybė imtis e, intensyvių diplomatinių pastangų. Manau, kad NATO turi svaidinti čia labai svarbų politinį vaidmenį, dar kartą patvirtindama savo tikslus, e, savo veiksmų nuoseklumą ir labai svarbu, kad pati Europos Sąjunga būtų daug vieningesnė ir aiškiau kalbėtų, negu kad e, tais atvejais, kai kilo panašios e, krizės praeitie. Aš suprantu, kad būtina griežtai kontroliuoti sienas ir rinkti žvalgybos informaciją e, stambesniu mastu. Aš norėčiau atsiprašyti pono Bosko Ponios Basko, neteisingai supratau jūsų klausimą. Dabar sutikiu žodį ponui Šultį. Ačiū, norėčiau padėkoti ponui Tarasiuk už tai, kad jis pas mus e, šiandien atvyko ir tikrai patvirtina mūsų turimą informaciją, mes visi esame šokiruoti, atėjote su mumis e, su liūdnomis žiniomis. Mes uh, kažkaip tai e, labiau pasijutome ne 21 amžiuje, o pr e, senovėje praeitįje. Na, e, kalbant apie poną Putiną ir jo kegebistinę praeitį, tai, ką jisai sako, labai panašu į naujus imperialistinius interesus priversti Ukrainą pasilikti Eurazijos sąjungoje. Taigi mes e, turėtumėm e, kuo paikiausiai suprasti, kam turime būti pasiruošę. Be abejo, mes jūs palaikysime, būsime solidarūs su jumis, kiek tai tik įmanoma. Kalbant apie asociacijos susitarimą, šiuo metu į kažin ar labai padėtų. E, Euromaidano aikštėje demonstrantai taip už ją kovojo, bet aš manau, kad reikėtų prisiminti 2008 metų e, Budapešto susitikimą. Aš atsimenu, tuomet Baltijos šalis sakė, na, mes labiau norėtumėm būti NATO, negu kad ES. NATO yra svarbesnė, nes ji e, garantuos, kad mums niekada Rusija nebegrasins, kad nebegrasins nei Putinas, nei Medvedevas. Uh, Jeigu uh, Rusija mus puls, tai NATO mus gins. Ir aš manau, kad čia uh, Rusija laikosi tokiu pat metodu, kaip uh, 68 metais Prahoje ir 79 Afganistane. Tas pats metodas, jis tiesiog kelia siaubą. Pana Steno, prašom. Pone pirmininkė, e, džiaugiamės, kad jūs atvykote pas, mu, pas mus ir Labai gaila, kad jūs atvykote tokiamis aplinkybėmis. Mes e, pripažįstame jūs kaip demokratinės e, Ukrainos atstovą. E, tačiau dabar matome, kaip yra gėdingai pažeidinėjama tarpinė teisė Rusijos, iš Rusijos pusės. Aišku, kad Putinas dabar vadovauja viskam ir jis kaltas dėl visų susitarimų ir jungtinių tautų hartijos pažeidimų dėl Budapešto. E, jūs tai vadinate garantijomis. Amerikiečiai sako, tai yra patikinimai. Ir vienintelė sankcija yra konsultacijos. Gal galite patikslinti, ar tai yra garantijos, ar kažkokie patikinimai ir ko jūs galite tikėtis, kokios reakcijos. Tačiau, man atrodo, aš atidžiai seku įvykius, na, Kraimą prarijo pasinaudodami melu. Putinas, GRU, KGB tai organizavo kelias savaitės, jie e, naudojo įvairiausią melą, jie sakė, kad e, 670 tūkstančių rusų turėjo bėgti iš Krymo, tai yra visiška nesąmonė. Aš matau, kad patys Rusijos piliečiai, e, nacionalistai e, buvo siunčiami į Donetską, kad e, palaikytų protestus. Aš manau, kad e, jeigu situacija nebus deeskaluota diplomatinės pastangomis, reikia e, griežtų sankcijų. Mes nenorime e, tikro karo, tačiau reikia reaguoti griežtomis iraniško stiliaus e, sankcijomis. Taip pat reikia e, pademonstruoti solidarumą su totoriais. Jeigu Putinas ir toliau e, naudos šios melus. Manau, kad Turkija turėtų pademonstruotų savo solidarumą totorių atžvilgių. Na, ir ukrainiečiai, kurie, kaip ir totoriai, yra nukentėję nuo Rusijos, nuo uh, Stalino. E, visą tai primena Čekoslovakiją ir sudetų krizę. Kokias sankcijas galima taikyti? Aš pritariu asociacijos sustarimui. Na ir uh, kalba apie referendumą Kryme, ar tai turėtų būti referendumas dėl nepriklausomybės? Niekada. Εκ μέρους του ΑΚΕΛ και της ΓΚΟΕ θα ήθελα να εκφράσω τη συμπαράσταση. Labai ačiū. GUE frakcijos vardu parlamente aš norėčiau išreikšti paramą ir solidarumą su Ukrainos žmonėmis, nes tik tai jie gali spręsti dėl savo ateities. Taip pat, jeigu leisite, turiu pasakyti, kad man atrodo, kad visa diskusija yra šiek tiek vienpusė. Klausiausi kolegų, jie aišku turi teisę išreikšti savo nuomonę, tačiau aš nesuprantu štai ko. Prezidiume yra tik viena nuomonė. Ar kažkas turi tiesos monopoliją? Negalima surenkti tinkamą diskusiją, jeigu neatstovaujamos skirtingos nuomonės. O čia yra skirtingų nuomonių. Kas atsitiko su Real Politik? Daugelis šioje salėje skirtingomis aplinkybėmis laikosi vienos nuomonės ir atrodo, kad jiems netaip rūpi įvertinti, kaip, kad netaip rūpi įvertinti realią situaciją vietoje Vietoj to, kad nebūtų padaryta daugiau žalos negu naudotos e, Ukrainos žmonėms. Ir aš manau, kad ES turėtų būti taip pat e, atsargi šioje srityje, kaip e, tai demonstruoja kiti. First of all, um, dear friends, I would... Mėly draugai, Norėčiau visų pirma išreikšti padėką Jums už parodytą susidomėjimą, kurį išgirdau Jūsų pasisakymuose ir klausimuose. Noriu atsakyti į pirmąjį klausimą, kurį uždavė Ignacijo Salafranka. Ir atsakysiu, jog taip, ES e ekonominės sankcijos Rusijai galėtų būti savotiškų šaltų dušų. Ekonominės sankcijos platesnė prasme bei sankcijos prieš Rusijos pareigūnus, kurie dalyvavo e, duodant nurodymus įgyvendinti agresiją prieš Ukrainą, tai būtų gerai. NATO Mėly draugai, mes ukrainiečiai suprantame, kad niekas kitas, o tik mes turime apsiginti. Tuo pat metu NATO organizacija yra labai svarbi tarptautinė saugumo organizacija. Ji vaidino ir toliau vaidina labai svarbu vaidmenį užtikrinant Europos saugumą ir saugumą Euroatlantinėje erdvėje. Ir Kalbėdamas apie tai norėčiau Jums priminti, kad Ukraina 2006 metais pateikė e, prašymą prisijungti prie narystės veiksmų plano. O 2008-aisiais Bukarešte įvykusiame NATO e, viršūnių susitikime atsakas mums buvo, kad e, viršūnių susitikimas pasveikino Ukrainos sieki e, dėl NATO, NATO, narystės NATO organizacijoje ir tame viršūnių susitikime buvo nuspręsta, kad Ukraina taps NATO nare. Toks sprendimas Bukarešte buvo priimtas 2008 metų balandžio 3. O kaip dabar viskas? Aš buvau esu ir liksiu e, ryštingas šalininkas už tai, kad Ukraina įstotų ir į Europos Sąjungą, ir į NATO. Tuo pat metu noriu pasakyti, kad šiuo metu Ukrainos parlamente negalime atmesti galimybės E, juk bus priimtas sprendimas dėl NATO prisijung... dėl įstojimo į NATO. Aš tokios galimybės neš... neatmesčiau ir atitinkamos rezoliucijos projektas buvo pristatytas Ukrainos parlamente. Balsavimas gali įvykti rytoj. Ir aš prognozuočiau, jog jei e, ši rezoliucija bus patikta balsavimui, gali būti, kad e, parlamento narių dauguma balsuos už ją. Toliau Krymas. Su kuo kalbėtis? Tai, kas įvyko Kryme prieš rusams įvykdant atvirą invaziją. Jie e, parengė politinę padėtį, panaudojo savo vietininkus Kryme, Krymo parlamente ir vyriausybėje. Ir jie pasitelkę neteisėtus metodus nušalino Krymo vyriausybės vadovus. Balsuojant dėl šio sprendimo ne, nebuvo pakankama dauguma. E, balsų dauguma nebuvo už, taigi tas sprendimas yra neteisėtas. Jie, tai yra rusai, e, į tą postą pas, pastatė, paskyrė asmenį, kuris yra žinomos nusikalstamos gaujos kryme vadas. Tai yra ponas Aksionov. Ir jis dabar viskam vadovauja kryme, laikydamasis Rusijos duodamų instrukcijų. Taigi, su kuo kalbėtis? Ar su juo? E, Kalbėti su juo yra visiškai beprasmiška. Ukrainos e, prezidentas einantis pareigas, asmuo einantis prezidento pareigas paskyrė atstovą Kryme, pona Kunicina, jis yra žinomas politikas. Tačiau padė Kryme visur dominuoja rusai, Rusija, per savo vietininkus jie e, daro viską ir, ir politiniam e, gyvenime, bei taip pat toliau vykdo agresiją mažumų teisės, tikėsite ar netikėsite, bet Krymo totoriai e, šalia kitų totorių, e, Kryme esančių tautinių mažumų yra labiausiai pro ukrainietiškai nusiteikusi tautinė mažuma. Ir dabar, nežiūrint bandymų kurstyti e, neapykantą Krymo, tarp Krymo totorių ir likusių Krymo gyventojų. Krymo totoriai nusprendė tarti su buvusiais e, atstovais Afganistane, kurie yra tarnavę e, sovietmečių e, karinėse pajėgose ir jie bando drauge palaikyti tvarką Krymo gatvėse. Asociacijos sutarties pasirašymas. Nesuprantu, kaip asociacijos sutarties pasirašymas, dėl ko buvo susitarta, dėl ko buvo dėrytasi daugelį metų nuo 2007-ųjų, kaip tai galėtų pakurstyti, dar labiau padidinti įtampą. Kodėl protestai, kodėl prasidėjo protesto demonstracijos Euromaidane? žmonės e, išėjo gatves, nes valdžia paskutinę minutę nusprendė nepasirašyti asociacijos sutarties. Aš esu tikras, kad parlamento daug, narių dauguma tai yra, kad 300 balsų bus atiduota už asociacijos sutarties pasirašymą. Tai yra konstitucinė dauguma ir, ir tie parlamento nariai atstovauja Ukrainos gyventojų daugumą. Manau, kad jie vienbalsiai palaikys e, asociacijos sutarties pasirašymą. Garantijos ir patikinimai, Čarlzai. Kai prasidėjo tos dėrybos dėl Budapešto memorandumo, puikiai pamenu, jog viena šalis kitapus Atlanto. Ji primiktinai siūlė ne, nenaudoti žodžio garantijos. Jie norėjo, kad būtų pasirinktas kitas terminas assurances, patikinimai. Mes abu suprantame, kuo šie du žodžiai skiriasi. Tačiau kitomis kalbomis tas žodžis Čiūžu tas žodis verčiasi kaip garantijos į rusų, į ukrainiečių ir į, į vokiečių kalbą, jei neklystų. Žodis assurances angliškai patikinimai, kitas kalbas išsiverčia kaip garantijos. Ir mes tikimės, kad valstybės, kad tie garantuotojai valstybių lygmenių, kurie e, užtikrino tas garantijas, laikysi savo pasižadėjimo ir užtikrins tų garantijų įgyvendinimą pagal Budapešto memorandumą. Sankcijų potencialas, kaip aš tai vertinu. Man atrodo, kad viskas yra įmanoma išskyrus uh, karinę, karinę atsaką, jėgos panaudojimą turėtų būti panaudota Rusijos atžvilgiu, skaitant ir ekonominės sankcijas prieš Rusiją. Ir panašiai atsakyčiau ir klausimą dėl to, ar tinkama būtų derama pasirašyti asociacijos sutartį šiuo momentu. Tai tikrai pagelbėtų milijonams ukrainiečių, kurie taikiai, ne, de, kurie dalyvavo taikiuose protesto demonstracijose ir išreiškė savo valią dėl Europos. Tai yra jų pozicija ir būtų svarbu ir suteikti bevizio keliavimo galimybę ukrainiečiams. To milijonai ukrainiečių tikisi iš jūsų. Taip pat jie nori ir narystės perspektyvos. Ir žinau, kad tas klausimas dabar svarstomas ES institucijose mm, pastarosiomis dienomis. Sankcijas galima būtų taikyti ne tik prieš šalį įvykdžiusią agresiją, bet e, prieš tos šalies pareigūnus. Aš sutinku su tavim, Šalzai, kad referendumas Kryme kuris prieštarautų Ukrainos konstitucijos nuostatoms ir Ukrainos įstat... referendumo įstatymui, negali būti svarstamas kaip galimybė. Mes nuo pat pradžių teigiame, kad to, tokio referendumo rezultatai ne, nebus teisėti, nes jis būtų neteisėtas pats savaime. Ir galiausiai paskutinis dalykas dėl vieningos nuomonės išriškimo čia. Aš atstovauju Ukrainos žmonių daugumos nuomonę. Tų žmonių, kurie rėmė taikias protestacijas Maidane per praėjusius tris mėnesius, ne tik Kijeve, bet visoje Ukrainoje. Ir daugiau nei 300 parlamento narių balsavo už tuos klausimus, apie kuriuos mes šiandien kalbame. Ir daugiau nei 300 parlamento narių, tai yra daugiau nei konstitucinė dauguma, išreiškia paramą naujai e, Ukrainos vyriausybė. Kaip jūs galite teikti, kad tai yra viena šališka nuomonė? Tai vyriausybė kurią palaikė ir mūsų ankstesni oponentai regionų partijoje, irgi palaikė tą vyriausybę, nes jie supranta, kad tai yra demokratiškos revoliucijos įvykusios Ukrainoje išraiška. Ačiū visiems. Uh, First, visiems po minutę. Pirmiausia, panas Lyzekas. Ačiū pirmininkė. Mielas Borisai, jeigu galiu taip kreiptis, nes mes jau draugai seniai noriu pakartoti, ką sakiau rugsėjo mėnesį mūsų komitete. Turime pasiūlyti Vladimiro, Vladimiro Putino kandidatūrą e, gauti Nobelio premiją už mediciną, nes jis visiems mums atvėrė akis dėl to, kokia yra jo strategija vidurio ir rytų Europoje. Norėjau klausti apie Vladimirą Putiną, nes e, tu pažįsti jį geriau negu mes. Ko jis siekia? Ar jis nori Krymo, Ar jis nori rytų Ukrainos, ar visos Ukrainos. Ir antras klausimas, ką mes galėtume padaryti, kad jį sustabdytume nuo to plano įgyvendinimo. Ačiū labai. Jūs dar nieko nepaminėjote apie bendradarbiavimą su EBPO ir jungtinėmis tautomis, ką čia galima būtų padaryti. Aš norėčiau e, pritarti Vokietijos federacinės vyriausybės nuomonė, kad yra įmanomas tik diplomatinis kelias. Ką jūs apie tai manote? Jeigu visiškai netrukus įvyktų G7 susitikimas, tai nebūtų tinkamas atsakas e, Rusijai. E, Putiną galima vadinti išprotėjusiu arba nutolusiu nuo realybės, bet aš tikrai nemanau, kad dabar kažką pasiektumėm taikydami boikotą arba sankcijas. Uh, E, Rusijos žmonės prastai ir taip gyvena. Galbūt boikotas pasiteisintų e, su kitomis šalimis, bet man atrodo, vienintelis būdas iš tikrųjų yra rasti diplomatinį sprendimą. E, galbūt asociacijos sustarimas arba um, glaudesnis bendradarbiavimas su NATO būtų tinkamas žingsnis į priekį Ukrainai. Gospodine predsjedniče, gospodin Tarasjuk, evo dolazeći iz... Ačiū ponas Tarasiuk, aš esu iš Kroatijos. Ir aš išvelgiu daug panašumų tarp e, to, ką daro Vladimir Putin šiandien ir ką darė e, Slabodan Miloševič e, praėjusiame dešimtmetyje. Aišku, tai nėra tas pats, bet panašumų yra tikrai daug. Ir dar noriu pasakyti štai ką. Aš taip pat pastebiu ir tam tikrą susiskaldimą ES viduje ir tarptautinė bendruomenė, visi siekia savų tikslų. Šiandien norėčiau dar pabrėžti štai ką. Yra būtina pademonstruoti solidarumą, reikia imtis konkrečių priemonių. Jūs e, patys tą labai aiškiai pasakėte. Aš manau, kad šiandien e, e, iš šio posėdžio jūs turite išeiti su aiškia žinia, o būtent, kad mes jūs visiškai palaikome ir e, Europos parlamentas laikosi solidarumo. Seras Robertas, aš norėjau pareikšti savo paramą, tačiau Rusijos žiniasklaida aiškiai teigia, kad yra e, atsakyti į teisėtus klausimus. Jie sako, kad išrinktas prezidentas buvo nuverstas, tai tiesa. Jie sako, kad yra sustarimas remti Juodosios jūros laivyną Sevastopolėje. Ir jie būtent tai ir daro. Dėl to nerimo, kuris buvo reiškiamas dėl to laivyno saugumo. Kodėl nebuvo buvo pateikti įsipareigojimai apsaugoti tą laivyną iki 2042 metų dėl ko rusai sako abejojantis. Ir pagaliau Kinija šiandien paskelbė, pagal žinias, kurias paskačiau, kad jie remia uh, Rusijos poziciją. Kokia čia yra reikšmė vietoj to, kad būtų pademonstruota, kad Junktinės tautos ir saugumo taryba yra tiesiog laiko švaistimas. Ačiū, pane Lupčiava. Pane Lupčiava. Председател, ще говоря на български язик. Уважаеми господин Тарасюк. Čia aš kalbėsiu bulgariškai. Mielas draugė Tarasiukai, mes esame liudininkais, kaip, nežiūrint visų mūsų rezoliucijų ir mūsų pastangų, e, toliau eskavojama situacija, turime Europos Sąjungos pastangas. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad šioje posėdžių salėje mes neturėtumėme E, būti pasidalinę. Mes visi esame Ukrainos e, žmonių draugai, visi esame solidarūs. Bet kokiu atveju atėjo momentas e, tą solidarumą pademonstruoti konkrečiau. Turime tapti taikos garantų, užtikrinti taikių demonstracijų galimybę ir užtikrinti Ukrainos teritorinį vientisumą ir taiką šalyje. E iškilo grėsmė, bandant apginti vieną tautinę mažumą e, Ukrainoje ir, ir tą grėsmę reikėtų spręsti. E, norėčiau užduoti klausimą apie bendrą požiūrį į, į padėtį Ukrainoje. Mes kalbame apie sankcijas, apie sankcijų galimybę, tačiau tos sankcijos neturėtų liesti Ukrainos žmonių, Rusijos žmonių ar ES žmonių, nes ne žmonės yra atsakingi už tai, kas vyksta. E, Man atrodo, kad Ukraina tapo politinė ir strateginė, stambia politinė ir strateginė problema. Ačiū. Voorzitter. Dank u wel, meneer eh, Tarasjuk, eh, om naar hier te komen. Voor... Ačiū ponui Tarasiukui už tai, kad jis atvyko pas mus ir paaiškino, kai ką mums pirmiausia norėčiau pasakyti, kad aš reikškiu visą visapusišką solidarumą ir paramą Kievo vyriausybei. Aš manau, kad tarptautinė bendruomenė turi dėti pastangas siekiant e, e, deeskaluoti situaciją. Šiandien kalbėjausi telefonu su draugais iš Krymo. O ten situacija yra rimta. Psichologinis karas e, vykdomas, vyroja baimės atmosfera Kryme žmonės bijosi vykti ar išvykti iš, iš e, pusėsalio. Ir neaišku, ką daryti, nes karinė, aišku, intervencija viską dar pablogintų. Papildinamas tai, ką sakė seras Atkinsas, tai aišku, kad rusai turi pranašumą. Ir jie E, jie nori užtikrinti, kad Sevastopolis e, liktų e, rusams iki 42 metų. Ačiū pirmininkė, ačiū Jums, ponė Tarasiukai, žinome, mes smerkėme Rusijos invaziją, tačiau aš turiu Jums keletą klausimą, noriu patikslinti keletą dalykų. Arba aiškiau suvokti Jūsų pozicijas. Ar manote, kad, kaip klausė mano frakcijos pirmininkas, ar reikėtų pabandyti įtraukti Rusiją į politinį dialogą, turint galvoje, kad visos sankcijos Rusijos atžvilgių ir sukėlė esamą situaciją. Galų galia tai yra svarbi valstybė ir tai gali nuvesti mus į aklavietę, gali padėti eskaluoti smurtą, jeigu tokia situacija tęsis. Ar jūs nuomonė Rusija yra pasirengusi priimti teisės aktus, kad apsaugotų mažumas, mažumas e, mažumų teisės, kalbų, kalbinės teisės, na, o dėl prorusiškai nusiteikusių ukrainiečių krime, kaip jūs jiems e, e, ką jūs jiems pasakysite, o dėl Rusijos karinės bazės Evastopolė, kas bus daroma dėl jos. Thank you, President. It's quite clear. Ačiū pirmininkė, visiškai aišku, kas vyko Ukrainoje. Esu dėkingas ponui Tarasiukui, kad jis mums pateikė bendrą vaizdą. Kita vertus, Rusija neipatingai gerbia demokratiją, žmogaus teisės ir taip toliau. O tokio tipo diktatūros gerbia tik tai savo nacionalinius interesus ji ėmėsi žingsnio apsaugoti savo nacionalinius interesus, kaip jie juos įsivaizduoja. Mes Rusijos nepakeisime. Neturime nei valios, nei jėgų. Tačiau mes galime padėti Ukrainai. Nors mes ir turime sugebėti suprasti, kokia bus to kaina. Aš tikrai viliuosi, kad mes nepadėsime karinę prasme. Galime padėti politinę politinių būdų labai daug, ekonominių būdų taip pat. Jeigu valstybės narės bus pasirengusios tai daryti, daryti ar jūs jau kreipėtės į jas? Danke, Herr Tarašov. Pone Tarasiuk, žodis Jums. Again, like express... Noriu dar kartą padėkoti Jums už įdomius klausimus ir už parodytą susidomėjimą. Ką tik klausėte, kaip vertinti Putino elgesį, ar jis nori užimti Krymą, e, e, užsitikrinti Krymo kontrolę, e, rytų Krymo dalies kontrolę ar visos Ukrainos kontrolę. Atsakysiu jūsų klausimą, pacituodamas jums naujausias žinias. Anot mūsų pareigūnų, Rusija sutelkė savo pajėgas ties, rytinė, ties rytiniu pasieniu e, palei Harkovą, Donetską, Donetsko ir Lugansko apskritimi. Taigi tai iš tiesų rimta. Turėtų e, reikalų su Rusija nuo metų, nuo tų laikų, kuomet mes e, buvome buvusios Sovietų sąjungos dalimi, galiu pasakyti, kad rusai niekada nepasiteikins vienokią ar kitokią Ukrainos nuolaidą. Vienintelė nuolaida, kuri tenkintų rusus, tai galimybė kontroliuoti visą Ukrainą. Tai vienintelė, tai vienintelė situacija, kuri Rusija patenkintų. Tuo pat metu noriu pasakyti, kad iš buvusių Sovietų, so, buvusios Sovietų Sąjungos, res, Sovietų Sąjungos respublikų Ukraina vienintelė priešinosi visiškai e, Rusijos subordinacijai. Ir tik Ukraina vykdė savo savarankišką užsienio politiką, lyginant su kitomis sovietinėmis respublikomis. Taigi, tai iš dalies atsakymas į jūsų klausimą. Kaip sustabdyti Putiną? E, Putiną mm, galima sustabdyti dviem būdais. Visų pirma, jį galėtų sustabdyti jo paties žmonės ir toks laikas ateis. Ir taip pat jį gali sustabdyti tarptautinė bendruomenė. Tačiau e, viskas priklauso nuo to, kaip rimtai tarptautinė bendruomenė vertina savo atsakomybę už, dėl agresijos, dėl pasipriešinimo agresijai. ESBO. Žinome, mes siejame savo lūkesčius su ESBO kaip tarptautinio bendradarbiavimo priemonė. Kita vertus, ESBO didžiai dalimi yra priklausoma nuo Rusijos e, sprendimo, ar Rusija pasakys taip ar ne. Todėl jos galimybės yra ribotos. Diplomatija taip, diplomatija visų pirma. Tačiau Kodėl Rusija nepasinaudojo šią galimybę, nepasielkė diplomatijos prieš įsiverždami į Ukrainos teritorijos dalį? Sankcijos. Jūs sakėte, kad sankcijos gali būti žalingos, gali pakengti žmonėms. Suformuluočiau klausimą kitaip. Ar kaina, kurią Rusija moka už invaziją į Ukrainą, yra per didelė? Manau, kad tai atsilieps visiems visiems Rusijos žmonėms, nes tam panaudojamos lėšos iš socialinių programų, lėšos, kurios galėtų tapti socialinėmis išmokomis Rusijos piliečiams. Tie pinigai yra švaistomi agresijai vykdyti. Sere Robertai, jūs kalbėjote apie teisėtai iš, išrinkto Ukrainos prezidento nuvertimą. Na, daugeliui atrodo, kad e, Janukovičius buvo išrinktas teisėtai, kai kam taip atrodo ir Ukrainoje. Tačiau mes kalbame ne apie Ukrainos prezidento nuvertimą. Turime kalbėti apie e, šalies prezidentą, kuris pabėgo iš šalies neatsakingai ir paliko šalį, e, tiesiog paliko šalį ir nepaisė susitarimų ir įsipareigojimų, kuriuos pasirašė vasario pabaigoje. Elmaras Brokas buvo tarptų žmonių, kurie matė, buvo liudininkų, liudininkais, kai tas susitarimas buvo pasirašomas. Taigi jis sąmoningai pabėgo iš šalies, jis neįgyvendino susitarimo, kurį turėjo įgyvendinti Jis nepasirašė po siūlymų e, siekti konstitucijos pakeitimų, už kuriuos pasisakė parlamentas. Jis tiesiog pabėgo iš šalies. Ir mes dabar manome, jog tas asmuo įvykdė veiksmus, kurie, gali, kurie priliksta išdavystiai, e, valstybės išdavystiai kai jis pasirašė Harkovo susitarimą, kurio par, projektą pristačiau parlamente, re, rezoliucijos projektas, kuriame paaiškinama, ką reiškia Harkovo susitarimo pasirašymas, Rusijos laivyno e, e, mūsų teritorijoje dislokavimo pratesimas iki 2042 yra valstybės išdavimas, nes nebuvo būtinybės pratesti dislokavimo laikotarpį ilgiau nei iki 2017, nes dabartinis galiojantis susitarimas numatė galimybę rusams būti mūsų teritorijoje iki 2017. Ir aš manau, jog didelė Ukrainos parlamento narių dauguma šiuo metu uh, yra pasirengusi pasmerkti šį Harkovo susitarimą, atmesti jį ir suteikti rusams galimybę būti tik iki 2017-ųjų. Kinija. Neturiu jokios informacijos, e, kurią remiantis galėčiau teikti, kad Kinija palaiko Rusijos poziciją. Vienintelis dalykas, ką kinai yra išreiškę saugumo taryboje, kad jie buvo yra ir bus pasiruošę gerbti bet kurios valstybės teritorinį vientisumą. Tai tiek apie Kiniją. E, tautinės mažumos Ukrainoje yra gerbiamos. Tokią išvadą padarė ESBO įgaliotinės E, tautinių mažumų klausimų. Galite pasikviesti tą įgaliotinį į užsienio reikalų komiteto posėdį ir patys jo pasiklausti, kaip jis vertina tautinių mažumų teisių padėti Ukrainoje. Toliau kalbų įstatymas. Įstatymas, kuris neseniai buvo atmestas, tautinių mažumų įstatymas, kuris nesiniai buvo atmestas, buvo pristatytas mūsų politinių oponentų. Jis buvo atmestas, nes tai buvo nesubalansuotas teisės aktas, kuriame kalbama tik apie rusus ir jų padėtis yra e, apibūdinta pagrindinės tautinės grupės ukrainiečių sąskaita Ukrainoje. Tačiau tas įstatymas nebuvo atmestas, nes e, einantis pareigas šalies prezidentas jo nepasirašė. Įstatymas vis dar galioja, bet buvo nuspręsta, kad parlamento frakcijos e, susirinks ir parengs naują įstatymo projektą dėl tautinių mažumų apsaugos ir e, kalbų režimo Ukrainoje. Noriu Jums priminti, kad Ukraina yra pasirašiusi Europos tarybos mažumų teisių hartiją, e, mažumų, tautinių mažumų grupių kalbų hartiją. Ir mes griežtai laikomės tos hartijos nuostatų. Man atrodo, atsakiau į visus užstatus klausimus. Ir dar kartą noriu Jums tikrai labai padėkoti už Jūsų išreikštą solidarumą. Ačiū. Herzlichen Dank. Ich, äh, glaub... Labai ačiū. Aš manau, kad iš tikrųjų e, išgirdome labai mums reikalingus paaiškinimus. Mes, aišku, ir toliau tęsime pokalbį, nes maždaug 16.30 pas mus ateis atstovai, kuriems informuos apie tarybos išvadas. Galbūt vėliau galėsime pateikti išvadas. Gerbiamas Boris, labai ačiū už tai, kad jūs pas mus atvykote taip skubiai. Galite būti tikras, kad didžioji Europos parlamento narių dauguma tikrai e, laikosi solidarumo su Ukraina mes plenarinėje sesijoje didžiąją balsų daugumą patvirtinome rezoliuciją dėl Ukrainos. Linkiu Jums, e, ačiū Jums labai ir linkiu Jums sėkmės tolimesnėse darbuose. Gal kolega galėtų perimti pirmininkavimą. Colleagues, let's move on. Kolegės, dirbame toliau prieš išklausydami pono Mingarelį, kuris yra išorės veiksmų tarnybos vykdomasis direktorius e, artimiesiams rytams ir pietų kaiminystės šalimis, šalims. Turiu informuoti Jūs, kad dėl to, kad mažai laiko yra, balsuoti pradėsime, turime pradėti balsuoti po 5.15. Mes nusprendėme atidėti diskusiją dėl Kubos. Taigi dabar periname prie diskusijos su ponu Mingarelį ir prašau dabar jį pasisakyti. Kalbėsime apie Libiją. Ačiū. Pirmininkė, e, Libijos ir Ukrainos padėtis yra vienodai sudėtingos, Libijoje padėtis chaotiška, bet bandysiu ją pristatyti. Praėjus dviems metams po uh, Libijos uh, nepriklausomybės paskelbimo 2011 spalio mėnesio Libijoje padėtis išlieka e, stabili, nežiūrint kai kurių smurto porotrukių ir politiniai e, pokyčiai vyksta su tam tikrais įprastiniais sunkumais. Ir tų sunkumų ištakos politinio e, valdymo nebuvimas. Taip yra dėl to, kad nėra politinio sutarimo dėl kelio gairių plano įgyvendinant pertvarkymo laikotarpį. Ir e, žinau, kad daugelis e, šalies stebėtojų ypač akcentuoja e, saugumo padėtį. Reikia suvokti, kad be politinio, be politinių pertvarkymų nėra galimybės išspręsti saugumo situacijos sunkumus. Ge dėl geografinės ir tautinės šalies struktūros vyksta kova už įvairiausius išteklius ir E, būtent todėl situacija darosi tokia nestabili, nes egzistuoja sukarintos grupuotės, kurios e, sėja mm, ne, e, neramumus ir, kaip žinote, premjeras Zidanas susiduria su, daug, su vyriausiamis problemomis, bandydamas užtikrinti savo valdžią. Nacionalinis kongresas, šalies parlamentas yra pasidalinęs ir be to e, jis didelę savo darbo laiką laiko skiria išpoliams prieš vyriausybę ir premjerą Zidaną. Taip pat vyriausybėje yra ministrų, kurie daro spaudimą dėl to, kad būtų padaryti konkretus politiniai pasirinkimai. Ir turiu pasakyti, kad ministrai taip pat prisideda prie nestabilumo uh, didinimo, kalbant apie situaciją susijusią su asmenų žudimu ir su asmenų grobimais. Uh, E, karinės pajėgos e, visada daro didelę, didelį spaudimą vyriausybei ir, ir tas spaudimas atsispindi primamos sprendimams. E, Primamiems sprendimams, kaip žinote, įstatymas dėl izolacijos, tas įstatymas buvo priimtas ir pagal kurį e, politiniai pareigūnai, politikai, kurie buvo susijęs su Kadafio režimu, E, negali eiti jokių oficialių pareigų. Ir būtent todėl mm, beveik nėra e, valstybės aparato, nes šalyje ne tik yra nestabil, nestabili struktūra, vyriausybinė struktūra, bet ir tru, tru, stinga valstybės tarnautojų, nes Kadafio valdymo laikais valstybės tarnautojai vaidino beveik nevaidome veik jokio vaidmens. Tai taip pat prisideda prie silpnos vyriausybės padėties. Taigi, nu, reikia sukurti tinkamas sąlygas, kad gyventojai imtų pasitikėti politinėmis institucijomis, nes dabar yra, čia egzistuoja savotiška tuštuma ir joje vaidina savo vaidmenį įvairios sukarintos grupuotės. Taigi, esant tokiam politiniam šalies gyvenimui, nėra saugumo. Ir būtent todėl tokia situacija vykdomi žudimai ir asmenų grobimai, ypač Bengazi regione. Ir prašoma ne tik e, išpirkos e, už, už pagrobtus asmenis. E, taip pat yra okupuotos kai kurios ministerijos ir todėl taip negali dirbti kai, kurie, kai kurios ministerijos. Dar prisideda e, naftos ir dujų e, klausimas. Ir būtent dėl to šal, šalyje padėtis tampa dar nestabilesnė. Ką galėtų nuveikti tarptautinė bendryje ir ką galėtų nuveikti Europos Sąjunga šioje situacijoje? Supapra, bandysiu, pabandysiu supaprastintai viską e, pristatyti. Politinėje srityje, kalbėsiu, pakalbėsiu apie politinę, o paskui apie saugumo situaciją. Politinių lygmenių reikėtų užtikrinti, kad prieš keltą savaičių išrinkta e, nacionalinė steigiamoje asamblėje pradėtų kiek įmanoma greičiau dirbti. Taip nėra paprasta dėl to, kad daugybė vietų e, parlamente neužpildytos. Ta steigiamo, steigiamoje asamblėje bus nepilna ir, ir jos teisėtumas bus abejotinas. Taip, viena. Antra, turime daryti viską skatindami nacionalinį dialogą, kuris užtikrintų nacionalinį susitaikymą šalyje. Tas nacionalinis dialogas, kurio pagrindiniai veikėjai yra partijų, svarbiausių partijų atstovai ir pagrindiniai pilietinės visuomenės veikėjai, galėtų e, nuoširdžiai aptarti atvirai aptarti ša, politinės problemas, kurias išgyvena šiuo metu šalis. Taip pat reikia įtikinti uh, valdžią, tai yra vyriausybę ir nacionalinį kongresą dirbti įtraukiančių, vis, visus apimančių e, būdu politinių, e, politinės partijos pilietinė visuomenė e, turi dalyvauti šiuose procesuose. ES yra jau įnešusi savo indėlį, tai yra gerai, mums pavyko susitarti dėl kai kurių, e, dėl bendros žinios siunčiamos politinėms jėgoms toje šalyje. Reikėtų išreikšti tvirtą paramą jungtinių tautų misijai UNISMIL, kuri dirba vietoje šalyje labai sudėtingomis sąlygomis e, jungtinių tautų atstovai ir Mitrif misija vis dėlto daro, ką gali. Mes savo ruoštų ES turime daryti viską, kad palaikytume nuolatinį dialogą ir su premjeru, ir nacionaliniu kongresu, ir ministrais, kad padarytume įtaką juo primamiems sprendimams. Taip pat reikia daryti įtaką žmogaus teisų padėčiai. Kaip žinote, ji yra toli nuo mus tenkinančios. Kalėjimuose dar yra nemažai asmenų, kurie ne, nebuvo nuteisti, kurių teismas dar nėra įvykęs ir jų e, laikymo sąlygos nėra priimtinos. Todėl turime palaikyti žmogaus teisų dialogą su Libijos valdžia. E, reikia e, vykdyti kiek įmanoma daugiau politinių vizitų, pareigūnų apsilankimų šalyje, reikia apie tai kalbėti su šiandien reikalų ministrų taryboje. E, Ir taip pat pasiūlėme iš naujo inicijuoti darybas dėl pamatinės sutarties, darybas dėl kurios buvo nutrauktos 2011 prasidėjus revoliucijai. Reikia vėl atnaujinti darybas dėl tos pagrindų sutarties, kad galėtume normalizuoti santykius su ta šalimi ir užtikrinti, kad ta šalis būtų laikoma normale valstybė ir kad Libija E, žinotų, ko jį gali tik, kokios e, paramos jį gali tikėtis Europos Sąjungos ir, ir pagrindų sutartis būtų, darybos dėl pagrindų sutarties, tai būtų geriausias dalykas. Todėl siūloma, kiek įmanoma greičiau jas atnaujinti. 30 Libijos atstovų nes, delegacija neseniai lankėsi Briuselėje, kuriems buvo pristatyta, ko jie gali tikėtis pasirašę pagrindų sutartį ir todėl nebėra pagrindo atidėlioti šių darybų. Saugumo sutartis, ką galėtumėme nuveikti dirbti draugę su pagrindiniais tarptautiniais partneriais. Visų pirma, e, nuginklavimas e, ir sukarintų grupuočių integravimas į šalies gyvenimą. Tai sudėtinga užduotis, nes e, sukarintos grupuotės ne, nenori nusiginkluoti. Antra užduotis, kur dirbame draugas su tarptautinė bendryje, tai policijos pajėgų mokymas ir karinių pajėgų formavimas. ES vykdo svarbų projektą policijos pajėgų rengime. Ir pagal didžiojo aštuoneto susitarimą draugės su NATO ES dalyvauja karių rengime E, beveik pusantro tūkstančio karių bus parengta dalyvaujant Italijai, Junktinė karalystiai, Prancūzijai, amerikiečiams bei turkams. Ir tikimės, kad taip atinančiais mėnesiais bus galimybė parengti ir apginkluoti karius ir tai taptų Levijos armijos embrionu. Mes savo ruoštų dirbame, taip pat bendradarbiavame su policijos pajėgomis, tačiau tai nėra lengva, nes nelengva rasti patikimą ir stabilų pašnekovą iš Libijos pusės. Taip pat turime Libijai padėti užtikrinti savo sienų apsaugą. E, yra ES BAM misija, kaip žinote, joje dirba 50 Europos ekspertų, jie yra vietoje ir jie padeda kurti Libijos valdžios gebėjimus, kad ši galėtų užtikrinti savo sienų apsaugą. Tai nėra lengva, nes 50 e, ekspertų atvykę pamatė, kad 7 tūkstančiai kilometrų yra sausumos, 4 tūkstančiai kilometrų e, jūrų sienos ir tai tai sienos dykumoje ir 2 tūkstančiai kilometrų jūroje, taigi užduotis nelengva. Taip pat turime padėti e, Libijai kontroliuoti e, ginklų ir amunicijos atsargas, nes, kaip žinote, tos atsargos yra nemenkos. Mūsų tikslas užtikrinti tų E, atsargų kontrolę, užtikrinant e, stabilumą Libijoje ir taip pat užtikrintant, kad tie ginklų ir amunicijos sandėliai nebūtų panaudoti destabilizuojant Magrebo situaciją ir, Sahelio, ir situaciją Sahelyje. Čia aktyviai dalyvauja Didžioji Britanija ir amerikiečiai ir mes taip pat kukliai bandome suvadinti savo vaidmenį. Ir kad visa visų tikslų pasiektume, Libija turi dirbti su savo kaimynėmis. Būtent todėl mes darome pastangas draugės su Libija e, veikdami regione ir bandome įtraukti visus Sahelio e, kaiminus Malį, Mauritaniją, Čadą, Nigerį. Ir taip pat norėtume, kad visi kaimynai, mūsų kaimynai Magrebo e, regione dalyvautų, turiuomenį Alžyrą, Maroką ir Tunisą. Uh, Taip pat reikia užtikrinti tarptu, visų tarptautinių veikėjų pastangų koordinavimą ir žinau, kad ketvirtadienį Romoje vyks ministrų susitikimas. Mes tikimės, kad ta, tas ministrų posėdis Romoje padės iš naujo, padės e, inicijuoti politinių pertvarkymų etapą e, tarptautiniai bendruomeniai palaikant ir mes taip pat tikimės, kad e, Romoje numatytas susitikimas leis mums geriau padalinti užduotis tarptautinėje bendruomenėje ir teikti prioritetą visų pirma saugumo ir stabilumo atkūrimui e, šalyje, šioje šalyje. Ačiū. Much. So, labai ačiū. E, seras Robertas. Pirminkė, koks džiaugsmas matyti Jūs pirmininko kėdėje. Tikrai. E, labai ačiū už jūsų pasisakymą. Turiu tris klausimus. E, turime, turint galvoje, kad parlamentas neveikia taip, kaip kad mes norėtume. Ar matote kažkokių tai įrodymų, kad yra norų atsirasti tvirtai e, rankai, tai yra naujam diktatoriui, kad jis galėtų suvienyti skirtingas šalies dalis jeigu matote tokių ženklų, kokio stiprumo jie yra. Antra, jeigu mes e, sutinkame, kad parlamento veikla nėra tokia, kokia turėtų būti, ką mes darome kaip Europos Sąjunga, kad ta demokratija e, įgautų tų, ką mes vadiname žiniomis, kaip reikia demokratiją kurti, kaip viską teisingai padaryti ir ar tai padeda. Ir paskutinis klausimas, galbūt pasirodys netoks svarbus kaip žūtis ar ten, sakykime, teisė sauga, tačiau jis vis tiek yra svarbus. Libijoje yra daug paveldo vietų. Leptis Magna, Saranika ir taip toliau. Jau nekalbant apie visų konfliktų kapinynus. Jie yra labai svarbus vienai par kitaip ką galima, kas daroma, ką galima padaryti ir kas daroma, kad jie būtų apsaugoti. Labai ačiū. Ponas Milan Mon. Eh, ačiū, pirmininkė. Aš eh, neišgirdau jūsų pasisakymo pradžios, atvykau šiek tiek pavėlavęs, bet iš jūsų pasisakymo pabaigos aš supratau, kad eh, netrukus įvyksiantis susitikimas pagerins tarptautinį bendradarbiavimą ir koordinavimą dėl Libijos, bet aš noriu pasirauti, kaip valstybės narės, ES valstybės narės koordinuoja savo veiksmus Libijos atžvilgių. Kai kurie Europos parlamento nariai vis skundžiasi, kad veiksmai nepakankamai gerai koordinuojami. Panašu, kad kai kurios šalis e, siekia bendradarbiauti, bet netinkamai, nepakankamai koordinuoja savo veiksmus, tai gal, galite tai pakomentuoti. Ir dar noriu šio to pasteirauti. E, Libija, ko gero, yra pavyzdys, kaip e, Šiaurės Afrikoje vyksta balkanizacija. Libijoje etinės grupės labai susiskaldžiusios, e, gentis labai susiskaldžiusios ir dėl to labai sunku suvaldyti visą situaciją. Ponas Gaddafi sugebėjo visas tas etinės grupės suvaldyti, laikyti jas vienoje vietoje, bet dabar panašu, kad jų tiesiog nebeįmanoma išlaikyti vienoje vietoje. Ir aš norėčiau sužinoti, kad jūs apie tai manote. Uh, Kaip jūs, jums atrodo, ar įmanoma pasiekti e, vienybės ir bendradarbiavimo tarptų skirtingų genčių? Jos ne tik tarpusavį susiskaldžiusios, bet ir viduje jos susiskaldžios atskirus giminių klanus. Ponas Graham, ačiū pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Mingarelį už tai, kad jis pas mus atvyko. Uh, Jūs sakėte, kad parlamentui reikia imtis veiksmų. Ką tai reiškia? Man atrodo, kad problema yra ne tame, kad mes nenorime dirbti, mes tiesiog negalime. Ponas Sahmen um, um, yra nuolat užsipuolamas, kažin ką mes galėtumėm padaryti, ką ES galėtų padaryti, e, siekdama pagerinti Libijos parlamento veiklą. Ir dar noriu pastirauti dėl išteklių. Buvo tikrai labai daug tikėtasi prieš metus ar porą metų, kad pajamos iš naftos leis šaliai atsigauti, finansuoti šalies atkūrimą. Bet dabar panašu, kad taip nevyksta, nes e, vis dar kyla daug konfliktų dėl naftos, tai aš noriu pastirauti, kokiu išteklių turi Europos Sąjunga ir ar tuos išteklius būtų galima palyginti su tais ištekliais, kurie egzistavo konflikto metu. Ar um, galima būtų konstatuoti, kad mes dabar esame mažiau pasiruošę padėti Libijai negu kad anksčiau, Ir nors mes sugebėjome, e, ar galima būtų sakyti, kad nors mes sugebėjome laimėti karą, bet nesugebėjome e, laimėti taikos? Ačiū. Sako panas Kreisler Dorfer. Iš tikrųjų, jūsų pasisakymas labai įdomus. Aš pritariu kolegai, kuris sakė, kad e, iš tikrųjų labai daug nesutarimų tarp atskirų genčių tikrai neįmanoma numatyti, kas įvyks rytoj. Ar ir jūs taip pat manome, manote? Na ir dar vienas klausimas dėl tarptautinės bendruomenės. Dabar susidurėme ir su Ukrainos krize, buvo Libijos krize, e, jau pradėti naikinti cheminiai ginklai, bet man atrodo, kad Libija dabar e, dingo iš e, to žemėlapio, kuriame yra konfliktinė šalis. Ar iš tikrųjų taip ir yra, ir ar tai bus ir toliau? Labai ačiū. Ponas Mingarelį, prašom. Thanks. First of all, uh, an answer to the, the three questions of... Labai ačiū. Visų pirma, norėčiau atsakyti pono Roberto klausimus. Uh, ar iš tikrųjų e, norima prisimti, Libija pati nori prisimti atsakomybę. Taip, iš tikrųjų, e, visuomeniai tikrai jau labai yra atsibodę gyventi tokiame chaose. Gyvenimo sąlygos e, vis blogėja dėl tos suirutės. Ir be abejo, šalis tikrai labai norėtų grįžti prie teisingumo ir tvarkos. Ar tai an, įmanoma iš, užtikrinti be diktatoriaus? Aš taip tikiuosi. Man atrodo, kad e, tokio perinamo laikotarpio patirtis įvairiose pasaulio šalise rodo, kad tai yra įmanoma. E, tikrai dabar e, situacija šalyje yra labai sudėtinga. Ne tik trūksta tam tikro tam tikros politinės klasės, nėra viso valstybės aparato. Ir tikrai e, yra sudarytos pačios blogiausios sąlygos perinamajam laikotarpiui vykdyti, vykti. Ir tie, kas įvykdė perversmą revoliuciją e, šalyje, tikrai nori, kad būtų užtikrintas ir teisingumas ir tvarka, bet be naujo diktatoriaus mums tam prireiks laiko. E, buvo teirautasi, ką darome mes. Beje, tuo pačiu atsakysiu ir į pono Watsonų klausimą. Mes e, nuo pat konflikto pabaigos esame įsipareigoję šaliai skirti 130 milijonų eurų tokiuose sektoriuose kaip e, viešosios administracijos stiprinimui, uh, teisingumo, teismų sistemos reformai, pilietinės visuomenės vystimuisi. Beje, tikrai nelengva įgyvendinti šiuos projektus, nes, kaip jau sakiau, neturime patikimų ir stabilių partnerių šalyje. Nebėra tokios administracijos, kuri kažkada buvo buvusioje Jugoslavijoje, um, ar Lenkijoje. Ir jeigu nėra e, viešojo administravimo aparato, tai tikrai labai sunku mūsų ekspertams įgyvendinti pagalbos projektus. Bet be abejo, mes darome, ką tik galime, kad tuos projektus įgyvendintumėm, kad jiems vadovautumėm, kad jie vyktų perinamojo laikotarpiu. Reikia apsaugoti ir mažumas, mes dirbame ir šiame srityje. Taip pat reikia užtikrinti, kad tie, kurie buvo uh, patalpinti į kalėjimą be e, teismo sprendimo turėtų būti teisiami arba paleidžiami laisvę kiek įmanoma greičiau. Mes dirbame ir šioje srityje. Toliau ponas Milan Mon. Ar yra e, problemų užtikrinant koordinavimą tarp valstybių narių? Atvarai kalbant, tenka kovoti, kad, kad būtų, kad tas koordinavimas vyktų. Ir kita vertus, tai, tai nestebina. E, Libija yra svarbi dėl naftos išteklių ir ten yra asmenų, kurie yra suinteresuoti gauti pelningus kontraktus. Ir mes savo ruoštų turime suvokti ir, ir gerti tą konkurenciją dėl tokių sutarčių vairiuose srityse ir bandyti daryti viską, kad valstybės narės ir ES glaudžiau koordinuotų savo veiksmus, bandydamos padaryti šalį šaliai poveikį dėl politinių reformų ir taip pat saugumo situacijos. Ir aš manau, kad buvo pasiek, pasiekta pažangos per pastaruosius mėnesius šioje srityje. Dar negalime teikti, kad padėtis mus e, visiškai tenkina, reikia toliau kovoti, dirbti, bet manau, kad pasitelkus reikalingą energiją ir, ir, ir va, gerą valią mes pasieksime rezultatų. Jūs taip pat minėjote, kad e, E, gentys, kad, kad šalyje esančios gentys vaidina svarbu vaidmenį, taip e, iš tikrųjų jos turi irgi e, pritarti demokratiniai tvarkai šalyje. Be abejo, nemažai genčių šalyje kovoja tarpusavėje, kaunasi tarpusavėje dėl geografinių e, teritorijų. E, pavyzdžiui, yra kelios gentis, kurios yra ypač takingos ir stiprios. E, pavyzdžiui, amazigai, tuaregai, tebų, kurie atsisakė dalyvauti referendumą dėl konstitucijos, e, rinkimuose taip pat atsisakė dalyvauti įsteigiamąją asamblėje. Taigi sunkumų e, bendraujant su gentimis yra, Tačiau turi vykti visai traukiantis procesai ir, ir tai atskleidžia, kokiu mastu vyriausybė ir parlamentas norintis įgyvendinti ką nors konkretaus, kiek, jie, kiek reikia pastangų įdėti, kad įvyktų visai, visus įtraukiantis procesai e, ir demokratiški procesai. Panas Watson sakė, kad parlamentas dirba patirdamas nuolatinės atakas iš milicijos ir iš kitų pusės, bet vis dėlto e, pačiame parlamente vyksta nuolatinės kovos ir praktiškai kiekvieną dieną yra grasinama e, ministrų pirmininkui Zidar. Mes paraginame parlamento narius e, elgtis atsakingiau ir e, dirbti valstybės labui. E, Panas Kreisdorfer, ar Libija vis dar yra prioritetas? Taip, Jeigu Libija e, nustos išgauti naftą, tai mes iš karto patirsime poveikį dėl pabėgėlių, dėl nelegalių migrantų, dėl terorizmo, dėl organizuoto nusikalstamumo. Uh, Taigi mes neturime kitos išeities, tik tais tai ir toliau skirti labai daug dėmesio Libijai. Aš tikiuosi, kad taip, elgs, taip ir darys mūsų politikos lyderiai. Norėčiau priminti savo klausimą dėl paveldo e, vietų. Tiesą sakant, apie šį klausimą daug nekalbama. Aš nesakau, kad tai nėra problema. Aišku, kad turime kreipti dėmesį ir į tai. Tačiau aš pamenu, kad šiek tiek daugiau kaip prieš du metus mes kalbėjomės dėl e, pagrindų sustarimo su Kadafio režimu ir aptarnėjome šį klausimą su Libijos valdžia tuo metu. Jie tuomet mūsų prašė pasirūpinti tomis e, tuo paveldu, padėti jiems e, apsaugoti tą turtą. Tačiau šiandien, tiesą sakant, tai nėra darbo atvarkės svarbiausias klausimas, kalbantis su libiečiais. Aš sutinku su jumis, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti šiam dalykui. Labai ačiū. Tikimės, kad žinote, kad situacija bent jau čia bus sekama. Taigi linkime Jums kuo geriausios sėkmės ir lauksime Jūsų vėl ateinant pas mus. Mėly draugai, balsuosime 17.15. Taigi dabar pertrauka iki 15 minučių po 5. Damen und Herren. Ponios ir ponai, leiskite man pradėti, pereiti prie septinto darbo tvarkės klausimo. Tai yra balsavimas visų pirma rezoliucija dėl Turkijos ir pažangos ataskaita. Pranešėja, ar turėtumėte pastabų? Ja, voorzitter, dat ik hoop dat de socialistische fractie. Dat ook... Noriu tik tai pasakyti štai ką, pirmininkė. Tikiuosi, kad social, socialdemokratai palaikys, laikysis susitarimo e, dėl svarbiausių e, aspektų. Nes atrodo, kad parlamente visada vyksta dėrybų procesas tai yra turi dėl kažko nusileisti, kad kažką gautum ir taip sudaromas susitarimas, tačiau jo reikia laikytis. Ir pirmininkė, pirmą kartą susidūriau su tokia situacija. Manau, kad kai tai ne, nepriimtina yra, kai, kai žmonės nesilaiko savo žodžio. Sí, gracias, presidente. El Grupo Socialista ha tenido un grupo de trabajo. Ačiū, pirmininkė. Socialistų frakcija surengė darbo grupės posėdį prieš šį posėdį ir demokratiškai mes patvirtiname kitokią poziciją nepriimta ankstesnėme šešėlinių pranešėjų susitikime ir todėl mūsų pozicija pasikeitė nuo pirminės, bet manau, kad tai neprieštaraus e, kitų frakcijų sprendimams. Ačiū. Mes e, gyvename laisvame pasaulyje, nors kartais tai ir nelabai patogu. Na ir pamatysime, kas kiekvieno iš mūsų laukia. Kągi dabar balsuokime, kas už 41 pakeitimą. Kas prieš, kas susilaiko atmesta, pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau 43 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Toliau 47 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Penkiasdešimt antras, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 57. Atitinkamai pataisytas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. Toliau 59-60, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 61, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 63 Prieš tai 62. 62 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 63 atsimtas, trečias kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 77 pakeitimas. Taigi 77 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 80 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 82 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 86 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. Ketvirtas kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 87 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. Penktas kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau 92 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Šimtas, kas už šimtą į pakeitimą. Kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Šimtas trečias, kas už, su žodiniu pakeitimu, kas susilaiko, primta. Šimtas penktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Toliau pakeitimas 107. Ne, 104. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 106. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Man atrodo, priimta, bet gal patikrinkime elektroniniu būdu. Balsuojame dėl 106 pakeitimo. Ist angenommen. Primta. Šeštas kompromisas. Prieš tai 107 pakeitimas. Kas už prieš susilaiko atmesta. Dabar šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Septintas kompromisas, kas už, prieš susilaiko primta. 126 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 131. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 8. Kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 132. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Toliau. 135. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Man atrodo primta, bet patikrinkime elektroniniu būdu. Tiksliau, man atrodo, kad atmestas pasikslina pirmininkas. Bet toj pažiūrėsime. Baigiame balsuoti. Labai akivaizdžiai atmestas pakeitimas. Toliau einame prie kito pakeitimo. 136. Kas už? kas prieš, kas susilaiko atmesta. Toliau. 141. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 144. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 160 kas už, kas už 160. Ar balsuojate už 144? Tai socialistai balsuoja prieš tą pakeitimą. Norite pastikrinti dėl 144. Bet Hilti balsavo prieš. Look, but we cannot use the check for changing the Europe. Bet mes negalime uh, um, balsuoti elektroniniu būdu, jeigu norime keisti ES poziciją, nors triukas ir gudrus, aš jį puikiai prisimenu. Taigi balsuoti baigiame, bet ir tai jums nepadėjo. Eikime prie 160. Kas už prieš susilaiko atmesta. 145. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Devintas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 146, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Toliau. 150, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Nelabai aišku, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Toliau. 158. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Šimtas šedešimt antras, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Dešimtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Šimtas septynesdešimtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Nors neaiškus rezultatas. Taigi, 170, kas už. Buvau truputį išsiblaškęs, turiu prisipažinti. Gal balsuokime elektroniniu būdu, aš buvau išsiblaškęs, nesupratau, ar gerai pamačiau rezultatą. Baigiame balsuoti. 8 ir 36 atmesta. 173. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 174. 173 buvo patvirtintas. Taip, 173 buvo patvirtintas, bet jį norite, galime pasitikrinti. Majority for. Dabar tai pamatysime liberalų frakcijos stiprybę. <laughs> dafür, dagegen. 174 kas už prieš atmestą. 176 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestą. 177 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestą. 178 dvi dalys. Kas už pirmą dalį, kas prieš, kas susilaiko primta, kas už antrą dalį, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime, nes socialistai, man atrodo, šiek tiek sutrikę, pasimetę. Manikė nėra vertimo į į mano kalbą, nesuspėjau išgirsti pakeitimo numerio. 178 antroji dalis. Tikriname, kaip balsavome dėl tos dalies elektroniškai. Balsuoti baigėme. It's rejected. Atmesta. Dafür. 179 kas už. Vėlgi nėra vertimo, kasgi čia darosi kolegės anglų kalba tikrai puikiai, bet panašu, kad vokiečių kalba ne. Problema yra tai, kad graikai vis sunkiau supranta vokiečių kalbą. 179 in favor. 179 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 11 kompromisas, kas už, prieš susilaiko primta. 189 kas už, prieš, kas susilaiko primta. Tiksliau, atmesta. Atmesta. Kurgi kitas pakeitimas? Klausia pirmininkas. Da ist irgendwie was falsch zusammengeheftet bei mir. Das ist zweimal. Ja, hier. Das war abgelehnt. Pakeitimas atmestas. Dvyliktas kompromisas kas už. Mes ką tik pabalsavome dėl 191 pakeitimo. A, tikrai pamiršome 191 pakeitimą. 191. Ar jūs pritarėte tam, kad 191 buvo atmestas? Kas už šį pakeitimą? Kas prieš, kas susilaiko? Jiems tai nepadėjo. Dvyliktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 196. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Toliau 199. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 200. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 201. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 202 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 13 kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 210 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime elektroniniu būdu, nes neaiškus rezultatas. Balsuojame dėl 210. -ojo. Er ist geschlossen. Baigiame balsuoti. Atmesta. 20 už, 26 prieš. Taigi atmesta. 211 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 212 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 14 kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 223 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 224 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 225 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 226 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 234, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 15 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 230, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 231, 232, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Panašu, kad e, šių pakeitimų autoriai galėjo pasimti dvigubą honorarą. 233 atkrenta. Kitas irgi atkrenta.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 Mano puslapiai susiekti atvirkšnė tvarka, tikriausiai koks nors kolega arabas ar arabė taip susiekė neteisingai. 239. Kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. 241 dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė primta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. 242, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 243, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 246, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 16 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 250, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 16a kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 261, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 266, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 267, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 276, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 275, kas už, prieš susilaiko primta. Atmesta, atmesta. Dabar balsavome dėl 275 pakeitimo. Dėl 269 dar nebalsavome. Dabar 268 kas už, prieš susilaiko atmesta. 269 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 270 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 271 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 272 272 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 273 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 274 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 277 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 278 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 279, 279, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 280, 281, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 282, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 283, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 284, kas už kas prieš, kas susilaiko atmesta. 285, kas už, prieš susilaiko atmesta. 286, kas už, prieš susilaiko atmesta. 287, kas už, prieš susilaiko atmesta. 288, kas už, prieš susilaiko atmesta. 289, kas už, kas prieš Dabar balsuojame dėl 289. Rezultatas neaiškus, tikriname elektroniniu būdu. Mit 13 zu 33. 33 prieš, 13 už, atmestas. 292. Prieš tai 290, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 292 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 294 kas už, prieš susilaiko atmesta. 295 kas už, prieš susilaiko atmesta. 296 kas už, prieš susilaiko atmesta. 297 kas už, prieš susilaiko atmesta. 298 kas už, prieš susilaiko atmesta. 299 kas už, prieš susilaiko atmesta. 300 kas už, prieš susilaiko atmesta. 301 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 302 kas už, prieš susilaiko atmesta. 303 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 304 305 kas už, prieš susilaiko atmesta. 306 kas už, prieš susilaiko atmesta. 307 kas už, prieš susilaiko primta. 309 kas už, prieš susilaiko, patikrinkime elektroniniu būdu. 309 pakeitimas. Baigiame balsuoti. 11 už, 37 prieš atmesta. 310 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 311 kas už, prieš susilaiko atmesta. Dėl 311 norite pastikrinti. Gerai. Bet jis buvo atmestas. Nebent socialistai pakeitė savo poziciją. Arba iš dalies. Baigiame balsuoti. 11 už, 32 prieš. 312 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 314 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 3.15, kas už, prieš, susilaiko, Atmesta. 316. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 17. Kompromisas, kas už, prieš susilaiko, primta. 326. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 327. Kas už, prieš susilaiko priimta. 18 kompromisas, kas už prieš susilaiko priimta. 37 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Ponas Daf. Chairman, on this... Minikė. Dėl 338 pakeitimo norėčiau paprašyti balsavimo atskiromis dalimis dėl jo. Jame sakoma štai, kas kviečia naująjį parlamentą ir komisiją peržiūrėti vientisumo atvir, atviro ir ilgalaikio stojimo proceso vientisumą ir patikimumą kuriame Europos Sąjunga ir Turkija dirba jau daug metų. Taškas. Kit, ir antroji dalis. Dėl tos kitos dalies norėčiau atskiro balsavimo. I, I no, have... Pirmininkė, man atrodo, kad galioja įprastinės taisyklės ir taisyklės nurodo, kad reikia prašyti balsavimo atskiromis dalimis iš anksto. Ponas Dav žino, kad mes mes esame prieš tą pakeitimą. Jeigu jis nori, kad tas pakeitimas būtų atmestas du kartus, prašom. Äh, Geoffrey, uh, Geoffrey, sir. Andrew. Andrew. I'm very... Andrew. Aš būčiau linkęs palaikyti šį siūlymą, bet na, pagal, reikia dirbti pagal taisyklės, jeigu pagal taisyklės atmesta, atmesta. Kas, balsuojame, kas už 338. Kas už šį pakeitimą? Kas prieš? Susilaikė? Atmesta. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Antras, kas už, prieš susilaiko priimta. Trečias už, prieš susilaiko atmesta. Ketvirtas už, prieš susilaiko priimta. Penktas už, prieš susilaiko atmesta. Šeštas už, prieš susilaiko patikrinkime elektroniniu būdu dėl šešto pakeitimo. Baig... Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 13 už, 34 prieš. Atmesta. Septintas, kas už, prieš. Susilaiko atmesta. Aštuntas už, prieš susilaiko atmesta. Devintas už, prieš susilaiko atmesta. Dešimtas už, prieš susilaiko atmesta. 11 už prieš susilaiko atmesta. 12 už prieš susilaiko atmesta. 13 už prieš susilaiko atmesta. 14 už prieš susilaiko patikrinkime elektroniniu būdu. 14 pakeitimas. Baigiame balsuoti. 12 už, 34 prieš. Kažkaip šiandien vis neteisingai įvertinu situaciją. 15 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta, 16 už, prieš susilaiko atmesta, 17 už, prieš susilaiko atmesta, 18 už, prieš susilaiko atmesta 19 už, prieš susilaiko atmesta 20 už, prieš susilaiko primta. 20. Dėl 20 patikrinti norite, ar ne? Baigiame balsuoti. Primta. 35 už, 13 prieš. 21 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 24-25 kas už, prieš susilaiko atmesta. 26 kas už, prieš susilaiko. Sakyčiau, priimta. Jeigu EPP irgi balsuoja, pradėkime balsuoti. Baigiame balsuoti. 19 už, 30 prieš. 26 kas už. Ar čia dėl 26 balsavome, klausė pirmininkas. Gerai, tai dėl 27 kas už, prieš susilaiko atmesta. 28 už, prieš susilaiko atmesta. 29 už, prieš susilaiko atmesta. 30 už, prieš susilaiko atmesta. 31 už, prieš susilaiko atmesta, 32 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 33 kas už, prieš susilaiko atmesta, 34 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 36 už prieš susilaiko primta, 37 kas už prieš susilaiko primta, 38 kas už prieš susilaiko primta atmesta, 39 kas už, prieš susilaiko atmesta. Dabar balsuojame dėl viso dokumento. Pradedame balsuoti. Äh, Baigiame balsuoti. Primta, 36 balsavo už, 8 prieš. Sveikiname pranešėją möchte ich auch meinen Dank zum Ausdruck bringen. Ria, du hast. Äh, Ria, tikrai norėčiau padėkoti, Ria. Tikrai labai ilgai dirbate su šio pranešimu, surinkote balsų daugumą dėl tokio sudėtingo pranešimo. Su nekantrumu laukiu kito pranešimo dėl būsimos pažangos ataskaitos. Um, Ačiū. Pirmininkė, nebuvo nuobodu kai rengi pranešimą apie Turkiją. Tačiau aš taip pat norėčiau padėkoti kolegoms. Ne tik šiandien, bet ypač šiandien. Kadangi mes galiausiai laikėmės to, ką buvome, ko buvome sutarę per pastarąsią savaitęs. Buvo lab, visiškai svarbu tai, kad m, mm, Per visus metus, rengiant pranešimą apie Turkiją, mes radome sustarimą, sąžingą sustarimą parlamente, kuris Turkiją vertina kaip šalį kandidatę. Bet mes deramės su jais, tačiau turime juos trajo, traktuoti atvirai ir sąžiningai. Tai reiškia, kad yra daug kritikos, ypač šiemet, tačiau jis visada atvira ir sąžininga ir tikiuosi, kad e, tai padės nes e, jeigu jį nori klestėti, reikia reformų. Dar kartą dėkoju visiems kolegoms, ypač Marijai ir visiems kitiems. kurie e, su kuriais sutarėme tais svarbiais sudėtingais klausimais. Ačiū. Dear Ria, do you have... E, Milarija, nereikia mums dėkoti, nes mes tiesiog bijojame balsuoti kitaip. Daugelis iš mūsų. Kągi, eikime prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra audiovizualinė žiniasklaida ir ES. Gerbiamas pranešėjas, ko gero, jau pasveiko nuo savo sportinės veiklos sulaukus mūsų amžiaus, ko gero nebereikėtų važinėtis dviračiu. Žodis Sarui Greham, prašom. Ačiū pirmininką. Atsiprašau, kad negalėjau dalyvauti diskusijose praėjusią savaitę, praėjusią savaitę dėl to nelmingo atsitikimo, dėl ko atsidūriau ligonėje. Tačiau kolegoms turbūt bus malonu jūs išgirsti, kad dviratis nenukentėjo. Noriu padėkoti kolegai Hans Van Balenui ir šešėliams pranešėjams. Š- Yra nemažai e, kompromisinių pakeitimų, visiems jiems pritariu, yra penki pakeitimai žodžių. Ir aš e, neprieštrauju prieš antrai, nuo antrojo iki penktojo. E, problema, kur iškilo dėl pavadinimo, mano, aš suprantu, kad papildomą pavadinimą pasiūlė komiteto valdyba ir jam pritarė pirmininkų suėga. Negalima teikti pakeitimo, tačiau galima pakeisti pavadinimą, jeigu kreipiamasi pirmininkų suėga. Todėl, pirmininkė, prašau paprašyti pakeisti pavadinimą, atrodo, yra konsensusamas, kad tai buvo rekomendacija taryba komisijai ir išorės veiksmų tarnybai dėl e, transliuojančios e, žiniasklaidos e, vaidmens e, transliuojant ES vertybės. Taigi, e, pirmininkė, prašau prašyti, kad e, pirmininkų suėga leistų pakeisti pavadinimą ir tai leistų mums pasiekti sutarimą komitete. Labai ačiū, mes pabandysime. Man atrodo, nėra ypatingos priežasties to nedaryti. Na, dėl, ta rezoliucija, ko gero, susijusi tik su a, kalbiniu nesusipratimu ir mes bandysime ištaisyti. Tikrai tam nereikia skirti šimto parlamento darbuotojų. Kas už naują pake... pavadinimą? Pakelkite rankas. Kas prieš, kas susilaiko, priimta. Dabar galime pereiti Ketvirto kompromisinio pakeitimo, kas už, prieš susilaiko primta. Toliau. 58-59, kas už, prieš susilaiko. Patikrinkime elektroniniu būdu. Die Abstimmung ist geschlossen. Nein, no, noch nicht ganz. Nun ist sie geschlossen. Baigiame balsuoti. 13 už, 26 prieš atmesta. 60 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 5 kompromisas kas už, prieš susilaiko primta. Toliau. 84-85 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 86-87, kas už prieš susilaiko primta. Toliau. 90-91, kas už prieš primta. Tiek daug pranešimo autorių, parkeitimo autorių čia buvo, kad buvo tiesiog nemanoma jo nepatvirtinti šeštas kompromisas, kas už prieš primta. 98, 103, 104, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Pirmas žodinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 105 balsavimas dalimis, kas už pirmą dalį, kas prieš, kas susilaiko primta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 112, kas už, prieš susilaiko primta. 106, 107, kas už, prieš susilaiko primta. 108, kas už, prieš susilaiko primta. 109, 110, kas už, prieš susilaiko. Patikrinkime elektroniniu būdu. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. Atmesta. 111. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 113. Kas už, prieš susilaiko primta. 114. Kas už, prieš susilaiko primta. 115. Kas už, prieš susilaiko primta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 25. kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 26. kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 27. kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 28. kas už, prieš susilaiko priimta. 29 kas už, prieš susilaiko patikrinkime elektroniniu būdu. Man atrodo, kad atmesta. Ja. Das war? Äh, äh, äh, Nummer 29, ne? 30 dafür. 30 kas už, kas prieš, E, susilaiko atmesta. 31-32, kas už, prieš susilaiko primta. 33, kas už, prieš susilaiko primta. 34, už, prieš susilaiko primta. Trečias kompromisas, kas už, prieš susilaiko primta. 41, kas už, prieš susilaiko primta. 42, kas už, prieš susilaiko priimta. 44 kas už, prieš susilaiko priimta. 46 kas už, prieš susilaiko atmesta. 47 už, prieš susilaiko priimta. 49 kas už, prieš susilaiko priimta. 50-51 kas už, prieš susilaiko priimta. 52 už prieš susilaiko primta. Pirmas už prieš susilaiko primta. Antras už prieš susilaiko primta. Trečias. Ketvirtas. Kas už ketvirtą? Prieš susilaiko primta. Šeštas už prieš susilaiko primta. Septintas už prieš susilaiko primta. Aštuntas ir devintas už prieš susilaiko primta. 10.11. Kas už, prieš, susilaiko primta. 12.13. Už, prieš, susilaiko primta. 15. Kas už, prieš, susilaiko primta. 16. Už, prieš, susilaiko primta. Penktas žodis pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko primta. Pirmas kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko primta. Toliau. Baigiamasis balsavimas, pradedame balsuoti. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. Trisdešimt septyni už keturi prieš. Primta. Membership. Ist das im Griff? Ja, ja.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 pranešimas, jo nėra, jį pavaduoja ponas Tenok. Panas yeah, uh... Koval negalėjo ateiti į posėdį, bet kaip suprantu, e, dėl visų kompromisinių pasiūlymų sėkmingai susitarta ir siūlau iš karto pradėti balsavimą, pirmininkė. Okay, let's start. Pradėkime. Penktas kompromisas, kas už prieš susilaiko primta. Toliau einame prie pakeitimo 78 kas už prieš susilaiko primta. dafür. 79, kas už prieš susilaiko, man atrodo atmesta, bet patikrinkime. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. würde einfach mal insbesondere die EVP. Aš ypač norėčiau pasakyti panui Severin, kad turite bent vieną draugą. Dabar 80. Prieš tai šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 84 kas už, prieš susilaiko primta. 7 kompromisas kas už, prieš susilaiko primta. 93 kas už. 91. Vis dafür. Kas už 93? Kas prieš, kas susilaiko atmesta. Toliau. 98. Pirmoji dalis kas už kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 99, kas už, prieš susilaiko, a, primta. 100 už, prieš susilaiko, primta. 249, kas už, prieš susilaiko, atmesta. 101, kas už, prieš susilaiko, primta. 102 už, prieš susilaiko priimta. Š... Toliau. Aštuntas kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. 253, kas už, prieš susilaiko priimta. Devintas kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. Toliau 256 pakeitimas kartu su 116, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Ach, den haben wir gerade abgelehnt, richtig. 117 dafür. 117 už, prieš susilaiko atmesta. Toliau balsavimas dalimis. 118 pakeitimas pirmoji dalis, kas už, prieš susilaiko primta, antroji dalis už, prieš susilaiko primta. Patikrinkime. Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. Dvidešimt trys už, dvylika prieš primta. 257 kas už, prieš susilaiko atmesta. 258 už, prieš susilaiko atmesta. 119 už, prieš susilaiko priimta. 10 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 133 kas už, prieš susilaiko priimta. 11 kompromisas už, prieš susilaiko primta. 12 kompromisas kas už, prieš susilaiko primta. 151 kas už, prieš susilaiko priimta. 152 kas už, prieš susilaiko atmesta. 262 kas už, prieš susilaiko. 262 kas už, prieš susilaiko priimta. 263 už, prieš susilaiko priimta. 13 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Toliau einame prie 14 kompromiso, kas už prieš susilaiko primta. 160 už prieš susilaiko primta. 161 kas už prieš susilaiko atmesta. 15 kompromisas kas <clears throat> už prieš susilaiko primta. 16 kompromisas už prieš susilaiko primta. 268 kas už Kas už prieš susilaiko primta. 17 kompromisas, kas už, prieš susilaiko primta. 20 kompromisas, kas už, prieš susilaiko primta. 198 kas už. Kas už, kas prieš susilaikė atmestas. 179 kas už, prieš susilaikė atmestas. 200 už, prieš susilaikė pritarta. 201 už, prieš susilaikė. Patikrinkime, kaip balsavome. 201. Balsuoti baigiame. Atmestas. 202 už, prieš, susilaikė, pritarta. 269 už, prieš, susilaikė, atmestas. 207, 206 už, prieš, susilaikė, pritarta. 210 už, prieš, susilaikė, pritarta. 211 už, prieš susilaikė pritarta. 272 už, prieš susilaikė pritarta. 214 už, prieš susilaikė atmestas. 215 už, prieš susilaikė pritarta. 273 už, prieš susilaikė pritarta. 216 už, prieš susilaikė pritarta. 217 <clears throat> už, prieš susilaikė atmestas. Patikrinkime. Tikriname 217. Balsuoti baigiame. 15 už 25 prieš atmestą. 274 už. Du septyni keturi kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 220 už, prieš, susilaikė, atmesta. 275 už, prieš, susilaikė, pritarta. 223 už prieš susilaikė atmestas. 224 už prieš susilaikė atmestas. 226 už prieš susilaikė atmestas. 226 už prieš susilaikė pritarta. <clears throat> Man atrodo, padarėme klaidą dėl 226 apgalėstavo, bet vėl dėl jo balsuosime, kas už. Prieš susilaikė pritarta. Man atrodo, kad aš e, buvau pasakęs, kad atmesta. 226 pritarta. 18 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 231 už, prieš susilaikė atmestas. 200 tai 32 už, prieš susilaikė atmestas, 19 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta, 228. <clears throat> Atsiprašau, 278 už, prieš susilaikė atmestas. 233 už, kas už prieš susilaikė atmestas. 234 už prieš susilaikė atmestas. 235 už prieš susilaikė pritarta. 279 už prieš susilaikė pritarta. 281 už prieš susilaikė pritarta. Pirmas kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 23 už prieš susilaikė pritarta. 24 už prieš susilaikė pritarta. 25 už prieš susilaikė pritarta. 26 už prieš susilaikė pritarta. 27 už prieš susilaikė atmestas. 28 už prieš susilaikė pritarta. Antras kompromisas už prieš susilaikė pritarta. Toliau 32 pakeitimas už, prieš susilaikę. Man atrodo, pritarta, bet patikrinkime. Trisdešimt antras. Dėl trisdešimt antrojo balsavome. Balsuoti baigiame. Pritarta. Tuomet 34. Kas už, prieš susilaikė. 35. Už, prieš susilaikė pritarta. Trečias kompromisas. Už, prieš susilaikė pritarta. 44. <clears throat> Už, prieš susilaikė atmestas. 35 už, prieš susilaikė atmestas. 36 už, prieš susilaikė atmestas. 47 už prieš susilaikę, pritarta 48 už prieš susilaikę, atmestas. Keturiasdešimtas už prieš susilaikė, pritarta, penkisdešimtas už prieš susilaikė, pritarta, penkiasdešimt pirmas už prieš susilaikė, pritarta. Ketvirtas kompromisas už prieš susilaikė, pritarta. 61 pakeitimas. Ne, 62. Šedešimt antras kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Šedešimt trečias už, prieš susilaikė pritarta. Du šimtai keturiasdešimt penktas už, prieš susilaikė pritarta. Mm. nurodomoji dalis pirm, pirmoji dalis už prieš susilaikė pritarta. Toliau antras pakeitimas dėl dviejų dalių, kas už prieš susilaikė pritarta. Dėl antrosios dalies dabar už prieš susilaikė pritarta. Trečias pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. Ketvirtas už prieš susilaikė atmesta. Penktas už prieš susilaikė pritarta. Šeštas už prieš susilaikė pritarta, septintas už, prieš susilaikė pritarta, aštuntas už, prieš susilaikė pritarta, devintas už, prieš susilaikė pritarta, vienuoliktas už, prieš susilaikė pritarta. Ar galime balsuoti dėl visų likusiųjų drauge nuo 11 iki 17 kas už, prieš susilaikė pritarta. Dabar elektroniškai balsuojame dėl viso pasiūlymo. Balsuoti baigiame. 36 už, 2 prieš, 2 susilaikė. Sveikiname poną Koval. E, per poną Tenoką. Dabar balsuojame dėl viso nuomonės projekto, e, dėl Kyoto protokolo už. Elektroniškai balsuojame dėl šio nuomonės projekto, dėl Kyoto protokolo. Čia jau kitas punktas. Baigiame balsuoti. 34 už, vienas prieš. Primta. Wir haben jetzt 15 Minuten Pause. Dabar 15 minučių pertrauka, tiksliau 10. Toliau Pierre Vimo pas mus atvyks ir pateiks pranešimą apie užsienio reikalų ministrų tarybą, kur buvo kalbėta apie Ukrainą. Bitte. Have... Noriu informuoti kolegas, kad Rusai atrodo paskelbė terminą Ukrainos ginkluotosiams pajėgoms Kryme pasiduoti iki Rygenos e, trečios valandos e, Griničio laiku. Taigi tokios naujienos, kurios e, šiuo metu sklinda. Thank you. Ačiū.